party. We can start, please. Galime pradėti. Eh, eh, cominciamo oggi la nostra mattinata, che è una mattinata. Pradėkime. Mūsų posėdį šiandien mūsų darbo tvarkė labai temta. Temos taip pat įdomios. Pirmiausia, mes kalbėsime apie bendrąją užsienio ir bendrosios užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas. Nuomonės referen, referentas Angel Zambaski. Norėtume padėkoti jam už nuomonės parengimą. Puiku, kad Mūsų komitetas yra pasirengęs išsakyti savo nuomonę dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo savoka yra labai pažįstama, tačiau e, šios politikos kultūrinis matmuo yra be galo svarbus, sprendžiant konfliktus ir skatinant e, įvairių kultūrų integravimą ir tarpkultūrinį dialogą. Prieš suteikdama žodį ponui Andžel Dombatskijai, norėčiau pasakyti, e, Prieš suteikdama žodį Zambatskip norėčiau pasakyti, kad pakeitimus galite pateikti iki kovo 21 dienos, o balsavimas vyks balandžio 26 ar 20, gegužės 24 dienomis. Ačiū. Kolegos, norėčiau padėkoti pirmiausia kultūros komiteto sekretorijatui, kad padėjo renkti šią nuomonę ir ir kad padėjo spręsti administracinius klausimus. Regis techninė problema jau išspręsta. Tuo metu, kai buvau, man buvo nedaug laiko suteikta e, nuomonės parengimui ir ponas Brok, e, pagrindinio komiteto pranešimas, pranešėjas atsisakė suteikti papildomo laiko, kad galėtume e, išspręsti visus klausimus. Bu, mums buvo suteiktos penkios papildomos dienos vertimui, kad galėtume pristatyti Jums šią nuomonę. Nuomonės vertimas buvo atliktas praėjusį ketvirtadienį. Tikėkime, kad visi šešėliniai pranešėjai galėjo tinkamai išnagrinėti pranešimą. Dabar norėčiau pateikti, pristatyti savo pranešimą. E, ponios Mogerinį metinėje ataskaitoje už 2014 metus nėra žodžio kultūra. Visi žinome, kokia svarbi kultūra ir sportas sprendžiant konfliktus ir užtikrinant taiką. Tai yra išteklis, kurį reikėtų pasitelkti. Kitas klausimas, kaip būtent galima tai padaryti turint galvoje, kad e, tai yra valstybių narių kompetencija, o sprendimai priimami tik tarybos lygmenių e, ir tam reikalingas konsensusas. Tarp valstybinėme bendra, bendradarbiavime tai yra labai svarbu, turint galvoje bendra, e, kultūrinę diplomatiją, reikėtų skatinti kultūros paveldo apsaugą, Tai padeda užtikrinti taiką, pasitelkus tarp kultūrinį dialogą. Reikėtų kalbėti ir apie sporto vaidmenį. Trečiosios šalys turi būti skatinamos dalyvauti pagrindinėse ES programuose švietimo ir kultūros rytyje. Aš e, pateiksiu pakeitimus dėl sporto vaidmens. Dar norėčiau e, papildyti daugumą dalių. Žinote, yra tam tikri apribojimai dėl dokumento apimties, bet aš tenksiuosi susitarti su šešėliniais pranešėjais. Pakeitimus galima pateikti iki pirmadienio 21 dienos. Tuo metu bus ir mano gimtadienis, bus smagu išklausyti jūsų pastabas. Manau, kad į nuomonės, į nuomonės projektą galėsime įtraukti pačius svarbiausius dalykus, bet jūs minėjote 2014 metų ataskaitą, kurią parengė vyriausiai galiotinė ir taip, tai iš tikrųjų yra trūkumas ir iki balandžio mėnesio komisija parengs strategiją kultūros rytyje. Dabar suteiksiu žodį šešėlinėms pranešėjams. Ačiū Jums. Norėčiau pabrėžti kai kurios dalykus, kuriuos Jūs jau minėjote. Ir tai yra susiję su tarp valstybiniu bendradarbiavimu, su tarp kultūriniu dialogu, e, stengiantis išvengti konfliktų ir įtvirtinti taiką. Gaila, kad tai e, neįtraukta į strateginį požiūrį kultūra ir švietimas turėtų būti pabrėžti kaip svarbus šioje srityje. Todėl norėčiau pasakyti, kad 2014 metų metinė ataskaita iš tikrųjų neminima kultūra. Bet yra iniciatyva Mo Europe ir joje aiškiai nurodoma, kad kultūra ir kultūros diplomatija turi būti matoma uh, dirbant su kitomis organizacijomis, įgyvendinant kultūros projektus, labai svarbu dirbti ir su nevyriausybinėmis organizacijomis, ir su pilietinė visuomenė kultūros rytyje, kad jos turėtų papildomų galimybių išsakyti savo nuomonę, kad turėtų daugiau informacijos. Taigi manau, kad tai yra strateginė ypatybė ir reikia užtikrinti, kad kultūra būtų sudėdamoji bendrosios, bendros užsienio ir saugumo politikos dalis šalis. Reikėtų paminėti ir Europos kaiminystės politiką. Mes e, turėsime įsipareigoti, turime įsipareigoti e, įtraukti kultūrą, kultūros ir švietimo klausimus ir šioje srityje. Mes labai dažnai kalbame apie tai, bet kaip panagrinėjame bendradarbiavimo susitarimus, tai matome, kad kultūra ir švietimas neužima tokios svarbios vietos, kokią turėtų. Ačiū. Ačiū. Taip pritarėme jums. Toliau ponė Bilt. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Džembaskė už atliktą darbą, rengiant nuomonės projektą. Dokumentas strateginio pobūdžio, taip pat norėčiau pritarti kultūros diplomatijos vaidmenį užtikrinant taiką. Pritariu ir tam, kad mums reikėtų kalbėti apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą, bet norėčiau pasakyti dar daugiau tuo klausimu, kad reikėtų remti strateginėmis partnerystėmis, kurios jau yra sudarytos su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, su Afrikos šalimis. Aš esu ACP delegacijos narė ir mes dirbame su Madagaskaru jau ne vienerius metus plėtojami ryšiai. Ir mums reikėtų remtis šią įvairovę, nes tai yra labai naudinga bendradarbiavimui kultūros rytyje. Norėčiau paminėti ketvirtą dalį dėl paveldo apsaugos. Manyčiau, kad tai turėtų būti prioritetas. Ir dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kultūros e, paveldo naikinimą. Tokiu būdu siekiama sunaikinti žmonių atmintį ir istoriją. Valstybės narės turėtų sustiprinti bendradarbiavimą, siekdamos užtikrinti, kad tautų bendradarbiavimas e, netarnautų tik vienai kultūrai. Kultūros institutai taip pat turėtų dirbti užsienyje. Tai paminėta ir dokumente. Kultūros institutas skatina kultūros įvairovę ir bendradarbiavimą. Toliau dėl aštuntos dalies turėčiau keletą pastabų ir abejonių. Kai kurios šalis, tokios kaip Graikija, negavo jokio finansavimo iš Erasmus Plus programos. Jau ne vienerius metus negavo finansavimo. Taigi mums. E, reikia išspręsti svarbius klausimus šiaip ar taip. Ačiū Jums už puikų dokumentą ir apie ką pagalvoti. Aš pateiksiu pasiūlymų dėl pakeitimų ir esu įsitikinusi, kad kartu parengsime ambicingą ir realų pasiūlymą kultūros diplomatijos rytyje. Ačiū Nikov. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponai Džembaskė Atlikus šį darbą, pritarčiau šiam nuomonės projektui. Tikrai nėra gerai, kad kultūra ir kultūros diplomatija nėra paminėtos metinėje 2014 e, m. ataskaitoje dėl bendros užsienio ir saugumo politikos. Ir Per pastaruosius metus pamatėme, kokia svarbi yra kultūra ir švietimas. Dar vienas dalykas - reikia sukurti priemonę, kurią būtų galima pasitelkti bendradarbiavimui, siekiant apsaugoti kultūros paveldą visame pasaulyje. Taip pat reikėtų imtis priemonių, su kurių pagalba būtų galima kovoti su priekyba kultūros e, kultų, kūriniais ir reikėtų bendradarbiauti konfliktų zonose. Pavyzdžiui, reikėtų pasitelkti vadinamąją Blue Shield strategiją. Taip pat reikia rinkti statistinius duomenis kultūros rytyje ir kultūros industrijose siekiant parodyti, kaip kultūra prisideda prie socialinės gerovės didinimo. E, ir tai, ga, tai galima būtų daryti, pavyzdžiui, suteikiant preferencinės vizas menininkams, siekiant stiprinti kultūros, dialogą kultūros rytyje. Kaip šešėlinės pranešės, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kaip mums sekėsi dirbti kultūros rytyje, be, užtikrinant bendrojo užsienio ir saugumo politiką. Kultūra svarbi vystymosi srityje, todėl pritarėme komisijos pasiūlymui balandžio mėnesį pristatyti dokumentą šioje srityje. Kultūra yra labai svarbių užsienio politikos sudėdamoji dalis, nes jis skatina tarp kultūrinį dialogą. Būtent todėl kultūra turėtų būti vystimosi projektų sudėdamoji dalis. mums reikėtų daugiau dirbti, kad pasiektume tūkstantmečio vystimosi tikslus. Turime bendradarbiauti ir su UNESCO. reikėtų stiprinti santykius tarp ES ir UNESCO ir reikėtų ieškoti nestandartinių darbo būdų. Turime gilinti bendradarbiavimą kultūros ir švietimo srityje ir daryti tai turėdami galvoje ilgalaikę perspektyvą reikalingas kasmetinis struktūrinis dialogas labai aukštų lygmenių, kad galėtume geriau veikti iššūkius. Ačiū. Iš ties tema labai svarbi. Iš to, ką jūs sakėte, norėčiau pabrėžti, kad tikrai mums reikalingas strateginės požiūris. Ir reikėtų prisiminti ir mūsų anksčiau parengtą dokumentą politikos ir tarptautinės demokratijos rytie. Matau, kad kolegė norėtų pasisakyti, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau apginti aštuntą nuomonės projekto dalį. Turėtų būti skirta daugiau finansavimo Erasmus, iš Erasmus Plus programos neturėtume susilpninti šios priemonės, nes ji labai svarbi e, plėtojant mūsų santykius su trečiosiomis šalimis. Ačiū už rekomendaciją. Prieš dar kreipiuosi į komisijos atstovą. Ar yra, kas, ar kas nors atstovauja komisiją, ar norėtumėte pasisakyti? Bet prieš tai dar norėčiau patikslinti šį bitą. Tikrai pritariu kolegos Bilt nuomoniai. Erasmus Plus yra labai e, svarbi priemonė. Ji turėtų, Erasmus Plus turi dvi sritis, dvi linijas. Pirmiausia, pirmoji yra skirta universitetų ir mokyklų bendradarbiavimui tai komenijos programa. Ir reik, e, yra kita Erasmus Mundus programa, kuri, iš kurios skiriamos lėšos paveldo apsaugai ir darbui su trečiosiomis šalimis. Ir mes dar e, rengsime pranešimą dėl Erasmus, dėl Creative Europe ir komisijos e, pažadų bus siekiame skatinti bendradarbiavimą kūrybos rytyje, Kol kas turime tik kelis susitarimus su rytų šalimis, bet neturime susitarimų su viduržėmio jūros šalimis. Su Tunisu regis yra sutarti, bet norėtume paskatinti komisiją panagrinėti šios klausimus. Reikėtų pagalvoti ir apie papildomus išteklius, ypač dirbant su labai neturtingomis šalimis regis komisija, komisijos atstovas nenorėtų kalbėti, tai norėčiau pasakyti, kad pakeitimus prašome teikti iki 21 dienos. Ir linkiu ponui Zambatski kuo didžiausios sėkmės, o dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Mes seniau norėjome aptarti šitą punktą. Noriu padėkoti čia esančiam skyriaus vadovui Zampieri, taip pat atstovui iš Eurostato, Marta Bektonsalska. Aptarsime kultūros statistikos rinkimo ypatumus. Taip pat dar vienas ekspertas kalbės apie tai, kaip ar lengva, ar sunku yra renk, rinkti duomenis audiovizualinėme sektoriuje. Prego, Valentina Montalto. Volevo solo ricordare eh, una cosa eh, pre preliminare. Com Norėjau šitą priminti. Kaip žinote, 15 straipsnis kūrybiškosios Europos reglamente pagal tą straipsnį mes norime paprašyti komisijos, kad komisija atliktų galimybių studiją ir įvertintų, kiek lengva ar sunku yra rinkti duomenis kultūros sektoriuje, ne audiovizualinėme sektoriuje, nes čia jau yra puiki, puikus stebėsinos centras Strasbūrė. Taigi pagal šitą mūsų prašymą buvo atlikta tokia galimybių studija, yra parengtas ir dokumentas atspindintis jos rezultatus. Prieš 20 metų ministrų taryba ar 94 ar 5 metais nusprendė atskirti e, kultūrinius duomenis ir juos rinkti išsameu. Juos e, apibrėžia kaip e, strateginius duomenis, kurie gali lengviau padėti formuluoti įvairias politikos kryptis. Po to 2012 metais Eurostat buvo parengta SNET metodologija ir kultūriniai duomenys buvo įtraukti į bendrai renkamų duomenų e, apimti. Ir ši praktika tapo labai svarbia buvo renkami duomenės kultūros srity, taip pat kiek kultūra prisideda prie bendros gerovės, prie BVP. Taigi aš žinau, ką daro Eurostatas ir žinau, kad jis bendradarbiauja su daug kitų institucijų Tačiau dabar, kai jau buvo parengta žalioji knyga šią temą, reikia kalbėti plačiau. Reikia įsigilinti į tai, kokie metodai naudojami, ko reikia renkant tos duomenys, būtent kokių žmogiškųjų ir finansinių išteklių, kokie yra bendrieji vardikliai, kuriuos galima būtų palyginti renkant duomenys įvairiose šalise, kaip kultūra atspindi Europos vertybės. Tai yra labai svarbu, ypatingai dabar tuo krizės metu. Taigi ir suteiksiu žodį ponui Vampieriai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai džiaugiamės, kad turime progą pristatyti jums mūsų atliktą darbą dėl kultūros statistikos. Ši tema labai aktuali jums ir mes labai džiaugiamės, kad e, pasitikite mumis ir suteikėte mums progą pristatyti mūsų turimus duomenys. Ši tema yra svarbi ir valstybėms narėms. Mes bendradarbiaujame su jomis pagal atvirojo koordinavimo metodą. Komisijai taip pat ši tema yra labai svarbi. Ji puikiai dera su pono Junkerio prioritetais kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti ekonominį augimą kultūros sektorius tikrai atlieka labai svarbų darbą Europoje tiek ekonominė prasme, tiek visuomenės prasme. Ir šiandieną mes pateiksime du pristatymus. Vienas bus iš Eurostato, o kitą pristatys ponė, e, tai bus pristatymas, kurį ponė Kosta ką tik e, paminėjo. Ji pristatys mūsų e, subrangovai. Dėkoju Eurostato kolegoms nes iš tiesų labai svarbu duomenis palyginti visos Europos mastu. Tai nėra labai lengva, bet mes labai džiaugiamės galėdami finansuoti tokį darbą ir taip pat kūrybiškos Europos iniciatyvą. Kūrybiškos Europos iniciatyva gali padėti komisijai formuluoti ir tolesnės Europos kryptis, e, politikos kryptis, taip pat ir valstybėms narėms jį padeda tą patį daryti. Taigi, jeigu leisite, visų pirma suteiksiu žodį savo kolegai iš Eurostato. Labai ačiū. Dirbu Eurostate. Eurostatas yra Europos komisijos generalinis direktoratas. Dėkoju už tai, kad priemėte mus šiandieną čia. Ir ponė pirmininkė išsakė labai didelius lūkesčius ir labai tikiuosi, kad juos atliepsime, kad galėsime jums pateikti tokios informacijos, kuri bus jums naudinga, nes iš tiesų jūsų lūkesčiai gana aukšti. Taigi, kalbant apie statistiką, visų pirma, reikia aptarti, kaip apibrėžiame kultūrą, kaip suprantame kultūros statistiką. Kultūra turi daug reikšmių, daug konotacijų, daug įvairių prasmių. Būtent todėl pirmoji statistinė veikla renkant duomenis apie šitą sudėtingą reiškinį, buvo tai, kad mes tiesiog bandėme apibriežti, ką apima kultūros statistika ir ką reikėtų išmatuoti statistinė prasme. Nes negalime išmatuoti visko, kas yra svarbu, bet bent jau galime pasistengti įvertinti tai, kas svarbiausia. Šiuo tikslu Kaip ponė pirmininkė minėjo, mes pasinaudojame sistemą, kurioje yra apibrėžiamos įvairios kultūrinės veiklos sritis, pavyzdžiui, paveldas, archyvai, knygos, audiovizualinė sritis, amatai ir panašiai. Taip pat atsižvelgėme į funkcijas, kurias atlieka kultūros uh, kūrimas, tai būtent kultūros kūrimas, išsaugojimas, kultūros valdymas. Pagal šitos kriterijus mes bandėme apibriežti kultūrinę veiklą, kurią vertiname. Taigi, ką tame kontekste apibrėžiame, kaip tas rytį, kur rinkome statistiką. Na, tas apibrėžimas dar nėra galutinis, bet vyksta darbas. Kaip matote, galime jums pateikti duomenų apie užimtumą kultūros srityje, taip pat apie ekonominę veiklą kultūros sektoriuje, taip pat apie tarptautinę priekybą kultūrio, kultūros objektais, taip pat kultūrinės veiklos vartojimas, kabutėse jį galima įvertinti, taip pat galima įvertinti naujų technologijų vaidmenį platinant e, kultūrinę produkciją ir taip pat ją naudojant. Ir taip pat galima buvo įvertinti išlaidas, e, kiek yra išleidžiama lėšų kultūrinėms e, prekiams arba dalyvaujant kultūrinėje veikloje. Visų pirma, pradėkime nuo užimtumo kultūros srityje, nes čia yra lengviausiai išmatuojami duomenys. Matote, jeigu jūsų regėjimas geras, šitą grafiką kuris yra jums rodomas dabar ekrane. Atsiprašau, nelabai ryškiai matosi. Man ir pačiam reikia akinių. Na kaip tame būtų, matome, kad užimtumas kultūros srityje 2014 metais buvo 2,9 procento, lyginant su visų užimtumu Europoje. 2,9 procento gali kam nors atrodyti didelis skaičius, kam nors jis gali atrodyti mažas. Matote, kad dar yra pertrukis, bet jis atsirado dėl to, kad tarp 2010 ir 2011 metų keitėsi užimtumo klasifikacija. Taigi, užimtumas kultūros rytyje yra toks pat kaip ir informacijos ir komunikacijos srityje. Taigi, reiškia, tai reiškia, kad maždaug tas pats žmonių uh, skaičius dirba šiuose srityse, lygiai tiek pat dirba bankų ir draudimo srityje. Ten irgi maždaug 3 procentai žmonių dirba. Tai yra daug daugiau negu, pavyzdžiui, energetikos sektoriaus darbuotojų skaičius. Taigi tokie paprasti skaičiai mums leidžia susidaryti vaizdą. Ir šitą skaičių galima įvertinti, lyginant su kitais skaičiais, kaip, pavyzdžiui, kaip keitėsi užimtumo skaičiai Europoje nuo 2008 iki 2014 metų. Matote, kad dėl krizės labai stipriai sumažėjo užimtumo lygis Europoje per šį laikotarpį, bet kultūros sektorius kažkaip atsilaikė. Kultūros sektorius ne, nenukentėjo taip labai nuo krizės, turime omenyje, kiek žmonių jame dirba. Be to, kadangi mes esame Europos statistikos sistemos dalis, ji renka labai daug įvairiausios informacijos, todėl mes galime užimtumo duomenys palyginti su kitais duomenimis kitose sektoriuose. Pavyzdžiui, čia. Čia matote pagal šalis Kairėje matote BVP vienam žmogui, o apatinėje e, ašyje yra užimtumas kultūros rytyje. Aš jums ne, ne, nu, neaiškinsiu, koks yra ryšys, jūs galite patys jį su, suprasti, nes mūsų užduotis nėra analizuoti duomenis labai stipriai, mes jį renkame tos duomenis, bet jūs patys matote, kad yra e, kažkoks ryšys nekalbant apie konkretų žmonių skaičių, bet apie žmonių dalį, žmonių dirbančių BV, e, kultūros sektoriuje ir kokį BVP jie sukuria. Luksemburgė yra šiek tiek išskirtinė situacija, bet e, visas kitas valstybės palyginus galite pasidaryti išvadas. Galima spręsti, kokia yra kultūros ekonominė vertė iš šito grafiko. Pone pirmininkė minėjo gerbuvį, gyvenimo kokybę. Mes galime irgi čia jums pristatyti grafiką, kur yra atspindėta gyvenimo kokybė kairėje, o apačioje vėlgi yra užimtumas kultūros rytyje. Čia taip pat galima žiūrėti tam tikrą ryšį tarp gyvenimo kokybės, kaip jį vertina vienos ar kitos šalies gyventojai ir tarp to, kiek žmonių dirba kultūros srityje. Mes e, vėlgi tiesiog renkame duomenis, o analizuoti ir daryti išvadas paliekame kitiems ekspertams. Jiems atitenka tas malonumas. Ir dar šiek tiek apie užimtumą. Mėlyni taškai jums rodo pagal kiekvien, kiekvieną šalį, kokia yra proporcija žmonių turinčių universitetinį išsilavinimą. Taigi matote, kad kairėje, kai, kai, kairysis tulpelis, rodo, kad maždaug 32 procentai dirbančių asmenų turi universitetinį išsilavinimą. Ta rodo mėlynas taškas. O geltonas tulpelis rodo, kad universitetinį išsilavinimą turinčių žmonių dalis dirbančių kultūros sektoriuje yra gerokai didesnė. Tai reiškia, kad ne tik tai 3 procentai dirbančiųjų dirba kultūros srityje, bet matome, kad ten dirba aukštą kvalifikaciją turintys žmonės. Tiek apie užimtumą. Dabar galime pakalbėti ir apie kultūros srities įmonės iš ekonominės pusės labiau. Čia matome, kad maždaug 5 procentai pridėtinės vertės paslaugų sektoriuje yra sukūriama per kultūrinę veiklą. 5 procentai vėlgi gali pasirodyti daug arba mažai, bet kaip ten bebūtų, 5 procentai pridėtinės vertės visos Europos mastu yra pakankamai nemažai. Ir matote, kad tarp valstybių yra didžiuliai skirtumai. Būtent kokią dalį paslaugų sektoriaus sudaro kultūrinė veikla. galime taip pat pažiūrėti, kokios įmonės sukuria pridėtinę vertę. Daugiausia tai yra programavimo ir transliavimo paslaugos, filmai, televizija, muzikos veikla, taip pat architektūros srities veikla, laikraščiai, periodinė spauda ir kitokia veikla. Galima pasigilinti į šitą grafą ir remiantis Eurostato turimais duomenimis. Dar vienas svarbus aspektas tai yra tarptautinė priekyba kultūros kūriniais. Pagal esamą, du, esamus duomenys bandžiau įvertinti, kokia yra situacija. Ir matote, kad eksportas ir importas šiek tiek varijuoja, duomenys keičiasi metai iš metų ir nėra labai lengva nustatyti kokią nors aišk, aiškę tendenciją. Bet e, galiu pasakyti, kad sumos čia eina milijardais tiek importo, tiek eksporto srityje. Tai reiškia, kad e, kalbame apie didelės sumas prekiaujant kultūros kūriniais. Kokie tai yra kūriniai? Kokios tai yra prekės? Eksportuojami daugiausia yra meno kūriniai, e, senoviniai objektai, taip pat knygos, o importuojami taip pat filmai, videožaidimai, mm, meno kūriniai ir knygos. Kur mes eksportuojame? Daugiausia į JAV, Šveicariją, Hongkongą, o importuojame iš Kinijos, JAV ir Šveicarijos ką importuojame iš Kinijos, nes gal keistai atrodo jums. Daugiausiai iš Kinijos importuojame prekes, tai yra televizorių dalis, televizoriai, video žaidimams reikalingos priemonės. Taigi tas dizainas nebūtinai yra sukurtas Kinijoje, bet tos prekes yra surinktos ir pagamintos Kinijoje. Toliau kitas rytis - dalyvavimas kultūros srityje. Kaip europiečiai aktyviai dalyvauja Europos srityje. Čia tiek turime informacijos ir iš šios ryties. Ir čia galėčiau paminėti keletą dalykų, apie ką galime rinkti duomenis. Štai čia matote gyventojų procentą, kuri yra perskaičiusi daugiau negu 10 knygų per pastarosius metus. Mėlyni, mėlynas tulpelis yra vyrai, o gelto, geltonas tulpelis yra moterys. Taigi, ponai, yra kur pasitemti. Tikrai galėtume pasistengti labiau. Taip pat galima pažiūrėti, kiek dažnai žmonės lankosi teatruose ir kinuose per pastarosius metus. Čia kas yra įdomu. Tai įdomu būtų pažiūrėti į, į, į skaičių žmonių, kurie niekada nėra buvę teatre ar koncerte per pastarosius metus. Čia ta geltona e, stulpelio dalis Ir matote, kad iki 70 procentų gyventojų sudaro šitą dalį kai kuriuose valstybėse. Dar vienas pavyzdys. Lankymasis kultūrinio, prie kultūrinio objektų, kultūrinio objektų lankymas per pastarosius metus. Tiesiog švietimo tikslais. Čia irgi matote kad išslavinusiems žmonėms kultūros objektų lankymas atrodo daug svarbesnis negu tiems, kurie e, turi žemesnį išsilavinimą. Tai ir kultūros vertinimas yra irgi yra susijęs su e, išsilavinimu. Gilinantis į duomenis išriškėja šitą tendenciją. Ir reikėtų turbūt e, tą turėti omenyje, formuojant kultūros politiką. Reikėtų atskirai išskirti informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimą kultūriniais tikslais. Vis svarbiau tampa vertinti tai, kas vyksta internete, kultūros srityje, reikia vertinti transliavimą, Netflixo vaidmenį ir panašiai. Čia matome ir tas turbūt nelabai nustebins, kiek yra naudojamas internetas kultūriniais tikslais pagal amžiaus grupės. Interneto naudojimas mažėja e, vis, vyre, tarp vis vyresnių žmonių. Bet įdomiausia turbūt yra tai, kad netgi tarp jauniausių nuo 16 iki 24 metų dominuoja žaidimai, video žaidimai, bet beveik 65 procentai jaunuolių nuo 16 iki 24 metų internetu naudojasi e, tam, kad gautų informacijos, naujienų. Taigi, internetas yra naudojamas ne vien tik tai pramogoms, bet ir gauti informacijai. Taigi internete yra skaitomi laikrašiai ir naujienų portalai. Toliau, pirkimas internete, tai tampa vis svarbiau. Matome duomenės nuo 2009 iki 2015 metų internete, kiek buvo perkami filmai ir muzikos kūriniai, knygos, žurnalai ir bilietai į renginius. Na, tai gal nėra pagrindinė veikla internete, bet vis daugiau yra pirkimų atliekama internetu. Na ir galiausiai galima pažiūrėti iš namų ūkių pusės, ką vartoja namų ūkiai ir kiek lėšų išleidžia kultūriniams objektams. Čia irgi turime duomenų ir matome, kad Europos lygių maždaug 3,5 procento pajamų namų ūkiai išleidžia kultūros prekiams. Vėlgi 3,5 procento gali pasirodyti mažas skaičius, bet norėčiau priminti, kad maždaug 60 procentų visų lėšų yra išleidžiama trijose sritise - būstui, maistui ir transportui o likusi dalis yra leidžiama laisviau. Norint palyginti, iš tų neplanuotos išlaidos irgi sudaro maždaug tiek pat, 3,5 procentus. Be to, pramogoms yra išleidžiama tik tai dvigubai tiek, ir be to 3,5 procento skirti kultūriniai veiklai yra daug daugiau negu tie pinigai, kurie yra skiriami alkoholiui, narkotikams ir panašiai. Ką perka namų ūkiai? Daugiausia tai yra televizijos ir radio abonementai, taip pat laikraščiai ir žurnalai, kompiuteriai, knygos, televizoriai, e, bilietai į kino teatrus, teatrus ir koncertus. kainos. Čia taip pat įdomu pasigilinti, kokios yra kultūrinių paslaugų kainos. Matome, kaip kito kultūros e, kūrinių ir paslaugų kainos nuo 2005 metų. Čia matote, kad mažėja kainos e, apčiuopiamų objektų, pavyzdžiui, televizorių ir kompiuterių. Jų kainos nuolat mažėja ir pakankamai žymiai. Ta matome iš šito grafiko. Jis rodo, kad 2014 metais televizorių ir kompiuterių kainos yra gerokai mažesnės, o kitų kūrinių ir paslaugų kainos maždaug atitinka infliaciją, išskyrus žalę liniją. Čia irgi matome mažėjančias kainas. Ir žalia linija atspindi kompaktinių diskų ir DVD diskų kainas bet e, kainų mažėjimas turbūt yra susijęs su tiesioginiu e, transliavimu ir, ir laisva prieiga prie muzikos kūrinių bei filmų. Taigi, pabaigai parodžiau jums šiek tiek skaičių, tai yra ne visi skaičiai, kuriuos mes e, analizuojame. Taigi, kodėl įdomu pasinaudoti Eurostato turimais duomenimis. Todėl, kad tai yra suvienodita statistika iš visų šalių, duomenys yra surinkti laikantis pakankamai aukštų informacijos rinkimo standartų, be to tie duomenys gali būti palyginti su duomenimis iš kitų šaltinių. Bet Eurostato pateikiami duomenys yra um, naudingi tuo, kad mes galime juos vertinti lyginant su kitais uh, duomenimis, pavyzdžiui, su BVP arba su gyvenimo kokybės vertinimu. Mes um, naudojame kelis, uh, kelis kriterijus užimtumas kultūros srityje, beperkamumas, kainos ir panašiai. Mes šitą veiklą tęsime ir toliau. Dar svarbu tai, kad šitie duomenys yra mm, patys naujausi, bent jau dauguma iš jų. Taip pat svarbu paminėti, kad šitie duomenys yra paimti iš kelių esamų europinių duomenų šaltinių. Tai reiškia, kad nėra atskirai renkami duomenys iš kultūros ryties. Dalis jums pristatytų duomenų yra renkami kasmet, dalis kas penkerius metus. Todėl kartais gali būti taip, kad e, pritrūksta duomenų iš vienos ar kitos ryties arba statistikos klasifikavimas e, kartais ne visada atspindi e, realybę, bet mes esame atkaklus ir savo darbą tęsime. Be to vis daugiau kultūros kūrinių įgauna fiziškai neapčiuopiamą formą ir čia mes turime irgi prisitaikyti. Vis daugiau yra naudojamas internetas kultūros rytyje, taigi to negalima ignoruoti. Taip pat jų Eurostato svetainėje matote ir netrukus taip pat pamatysite, kad mm, duomenys yra renkami vis plačiau statistinė analizė bus netrukus pristatyta, bus pristatytas bukletas. Taip pat mes planuojame ir toliau gilintis į esamų duomenų šaltinių teikiamą informaciją ir norime vis daugiau duomenų rinkti iš kultūros srities ES mastu. bet suprantame, kad reikėtų čia šiek tiek intensyviau dirbti. Klasifikacija yra vienas aktualiausių aspektų. Mes e, laikomės tradicinių, e, tradicinio požiūrio ir gali pasirodyti, kad yra paprasta klasifikuoti duomenis, bet iš tiesų nėra viskas taip paprasta, ypatingai jeigu duomenis vertinami tarptautiniu mastu nes e, dažnai būna taip, kad yra daugiau duomenų iš vieno sektoriaus, o iš kito jų yra daug mažiau. Tik tiek būtų iš mano pusės, dėkoju Jums uždėmesi, bet tai ne pabaiga. Dėkui. Labai įdomus pristatymas, labai įdomus darbas. O dabar perduosiu žodį Poimontaldo, bet noriu pasakyti, kad 2016 m. birželio mėnesį bus pristatyta e, naujas duomenų rinkinys, o iki to laiko norėčiau paraginti jūs e, pasidalinti šitą informaciją su kolegomis. Taip pat šitie visi dokumentai bus jums išdalinti. Dabar pakankamai kopijų neturime, bet e, iki posėdžio galo tikrai tos duomenys gausite. Prašau, Vitorija Samontaldo, ji mums pristatys kitą informacijos dalį, kuri irgi yra labai svarbi. Taigi dėkoju Jums už tai, kad taip e, naudingai suskirstėte savo pranešimus. Labas rytas visiems, man didžiulė garbė, e, kad pakvietėte mane čia. Aš e, pateiksiu iš tos galimybių studijos išvadas ir rekomendacijas. ir tos rekomendacijos kalbės apie tai, kaip galima pagerinti Europos statistiką kultūros lygmenyje. Tačiau iš pradžių norėčiau pristatyti iš tos studijos autorius. Tai yra tyrimų, mokslinio tyrimų e, kompanija, kuri veikia Briuselėje ir jo specializacija yra kultūros sektorius. Ir e, taip pat mes e, šitą, šitą autorių samdėme 2006 metais ir 2009 metais, kuomet buvo atliktos kitos galimybių studijos. Taip pat jie tyrinėjo e, apskritai kultūros vaidmenį, kaip e, per kultūrą būtų galima gerinti e, kūrybiškumą ir naujoves. E, taigi visi šitie tyrimai yra darbas tam tikroje srityje ir mes čia galime taip pat kalbėti apie e, kultūros vaidmenį e, e, ekonomikai ir visuomeniai. Ir vis tik tai esminis klausimas yra, kaip mes galime pamatuoti tą poveikį. E, kaip jau minėjau, pastaruoju metu per 20 metų ES lygmenių buvo padaryta tikrai labai daug. 1995 metais buvo priimta e, pirmoji rezoliucija dėl e, kultūros ir ekonominio augimo. Paskui buvo įkurta techninė grupė, kuri turėjo pagerinti statistikos rinkimą šioje srityje. Ir dabar jūs išgirdote, kokį darbą atlieka Eurostatas, o kad papildytume tą darbą ir, ir kad pagerintume e, kultūros statistikos surinkimą, mes e, sukūrėme e, Creative Europe kūrybiškos Europos programą ir čia mes kalbame apie naujos, naujus duomenų rinkimo mechanizmus, priemonės ir e, kažkokios, kažkokius naujus būdus, kaip būtų galima geriau surinkti statistiką šioje srityje. Kaip minėjau, šita e, sritis yra tokia kaip ir individuali sritis, nes kitose sritise e, duomenys renkami pakankamai e, kokybiškai mes rėmėmės tokiais metodais. Visų pirma, mes labai glaudžiai bendradarbiavome su Eurostatu, e, kuris pateikė mums daug labai įdomių dokumentų. Ir visų pirma, tai aišku, tai buvo Europos oficiali statistika iš Eurostato ir mes matėme, ka, kokie duomenys yra, o kur yra, koks, kokie yra trūkumai. Uh, ir manau, kad tai yra didžiausia pridėtinė vertė šito darbo, kad mes atradome alternatyvius šaltinius, e, kaip galima būtų geriau surasti, suprasti Europos e, tą kultūr, kultūros sritį. Tai pavyzdžiui, vienas iš tokių pavyzdžių būtų atitinkamos interneto platformos Ir mes taip pat rėmėmės įvairiomis rekomendacijomis ir įgyvendinimo scenarijais. Taigi, ką mes radome, ką mes atradome, mes matėme, kad šioje srityje yra tam tikros probleminės e, sritis, probleminiai klausimai, tam tikri iššūkiai. E, pavyzdžiui, tie iššūkiai dažniausiai yra susiję su specifiniais sektoriais ir dažniausiai susijęs su kultūros kūrybinė sritimi. Aš paskui vėliau detaliai išvardinsiu tas sritis, bet e, kol kas bendrai pasakysiu, kad tarptautinė klasifikavimo sistema e, yra susijusi su NASA ir ISKO kodais, tai yra dažniausiai susijęs su ekonominė veikla ir dažnai kai kurios veiklos yra E, tokios izoliuotos ir todėl yra sunku e, jas visas apibendrinti. E, pavyzdžiui, tokie, tokios rytis kaip video žaidimai, muzika ir panašiai. Apie jos duomenų yra pakankamai daug, bet yra tokių sričių, kurios, apie kurios e, Mm, kurių, kurių, apie kuriuos yra sunku gauti duomenis, tai yra paveldas, e, bibliotekos, festivaliai, dizainas, mados. Toliau kaip toks e, vienas iš esminių iššūkių, tai jūs žinote, kad kad yra labai sunku gauti statistiką iš didelių, stambių įmonių ir yra labai sunku stebėti, kaip vystosi e, šitie sektoriai, kalbant apie skaitmeninę aplinką. Nes nėra net internete, pavyzdžiui, kažkokių aktualių duomenų. Mes matėme, kad yra surinkti geri duomenys apie e, prekybą kultūriniais objektais Ir čia reiktų paminėti taip pat ir elektroninės knygas, nes jos tampa vis e, labiau populiaresnės. Ir tai yra taip pat įtaka ekonomikai. Taigi, kokius būtų alternatyvių šaltinių vaidmuo? Visų pirma, reiktų pasakyti, kad yra trys e, tokie būdai, kaip tie alternatyvus šaltiniai galėtų papildyti tą informaciją, kurią mes gauname iš oficialios statistikos. Visų pirma, E, jie, e, tie alternatyvų šaltiniai gali pateikti duomenų e, iš tų sektorių, kurių, apie kuriuos trūksta duomenų oficialioje statistikoje, tai kaip minėjau, paveldas, bibliotekos ir taip toliau. Čia būtų EGMUS ir ABLIDA tokios programos. Paskui Paskui galbūt kitas būdas būtų, e, kad tose sritise, e, kur trūksta duomenų, e, jie tai alternatyvus šaltiniais galėtų suteikti tokį kažkokį intelektualinį rinkos kažkokį intelektualumą, pažangumą, tokį aspektą galėtų su, suteikti. Ir toliau E, e, gali tiesiog trečias būdas, tai kad gali pagerinti tą oficialią statistiką, papildyti ją. E, toliau pakalbėsiu apie tos alternatyvius šaltinius, kaip minėjau, EGMUS vienas iš jų. Tai yra um, organizacija, kuri bando rinkti statistinius duomenius apie muziejus ES rytyje. Uh, ir jie tą daro moderniais būdais, jų duomenys galima rasti e, internete, pavyzdžiui, galima rasti duomenys apie pas, pastovius etatinius darbuotojus ir, pavyzdžiui, apie savanorius, kurie dirba muziejose. Tai yra labai vertinga informacija. E, toliau kitas svarbus rodiklis tai yra, e, kiek kiek, yra, kiek muziejai gauna subsidijų palyginus su pajamomis. Tai taip pat yra labai įdomus aspektas, kalbant apie muziejus ir apie viešąjį jų finansavimą. E, toliau Toliau, kaip galima pridėti papildomų įžvalgų, ypač kalbant apie e, tokį vaizduojamąjį meną, e, atliekamąjį meną kai kuriuose sritise. Aišku, siekiant išnagrinėti šį klausimą, reiktų, e, gaut, e, reiktų atlikti dar geresnius tyrimus, tačiau e, vis tik tai tai galėtų būti geras rodiklis, kuris parodytų, koks yra domėjimasis kultūra Europos Sąjungoje. Ir mes matome, kad e, naudojimasis internetu šioje srityje vis didėja ir per tai būtų galima e, ištyrinėti e, E, kokia visuomenės sritis, e, pavyzdžiui, naudojasi internetu, o kuri, e, kuri visuomenės dalis naudojasi internetu, o kuri, pavyzdžiui, kitais šaltiniais. Kalbant apie statistikos rinkimą ilgalaikėje perspektyvą, norėčiau pateikti e, įdomų pavyzdį iš Junktinės karalystės. Buvo išbandomas naujas statybo, e, statistikos surinkimo metodas ir Ir čia buvo e, atliekamas tyrimas su žaidimų, žaidimus kūrenčiomis e, įmonėmis. Ir e, buvo žiūrima, kiek jos e, pasitelkė internetą, kiek jos e, ir ir buvo palygintas gautas skaičius su oficialia statistika. Ir įdomu tai, kad daugiau nei 90 e, procentų tų įmonių, kurios yra gerai identifikuojamos internete, yra stambios įmonės. Atsiprašau, smulkios įmonės. Ir būtent per, šias, tokias, per šios papildomus šaltinius galima gauti papildomos informacijos būtent apie tas smulkes įmonės. Taip pat, aišku, yra atitinkami apribojimai ir tų alternatyvių šaltinių. Ir visų pirma, tai yra geografinė problema e, gauti duomenys iš visų 28 valstybių narių. Pavyzdžiui, EGMUS e, bando gauti iš visų, e, bet aišku, yra trūkumų ir tie trūkumai yra skirtingi skirtingose e, sritise iš skirtingų valstybių. E, Ir e, Taip pat kitas trūkumas yra tai, kad dažnai tos tie alternatyvus šaltiniai netitinka oficialių standartų, kurie yra taikomi tiem oficialiems statistikos šaltiniams. Tačiau e, tie alternatyvus šaltiniai, aišku, suteikia vertingos informacijos e, apie atitinkamus sektorius. E, Rengdami savo rekomendacijas mes rėmėmės tokiais keliais principais. Visų pirma, kad duomenų rinkimas yra su dideliais kaštais susijusi veikla, todėl mes bandėme parengti e, rekomendacijas susijusias su kažkokiais konkrečiais veiksmais ir taip pat bandėme remtis egzistuojančiais tuojančių jau darbų, tai yra tuo, kas jau buvo nuveikta, kaip jau minėjau, buvo speciali techninė grupė įsteigta. Ir taip pat mes bandėme pateikti rekomendacijas apie tai, kaip galima mobilizuoti visus įmanomus šaltinius. Ir taip pat siūlome ambicingesnius sprendimus ilgalaikėje perspektyvoje. Čia yra svarbiausios e, rekomendacijos iš e, tos ataskaitos. Visų pirma, mes siūlome e, duomenų e, rinkimą, statistinių duomenų rinkimą orientuoti į politinius prioritetus. E, pavyzdžiui, čia galima būtų akcentuoti e, kultūrinę įvairovę ir dalyvavimą kultūros renginiuose. Toliau kita rekomendacija būtų klasifikuoti statistikas E, toliau e, reiktų kreipti e, didelį dėmesį toms sritims, kuriom, iš kurių trūksta duomenų, kaip minėjau, tai būtų paveldas, dizainas. Toliau geriau gerinti statistinių duomenų pateikimą internete. ir e, būtent pasitelkusią e, internetą e, surinkti daugiau duomenų apie tai, ko, kokia yra kultūros pridėtinė vertė ūkio augimui. Čia yra pateikti keli įmanomi scenarijai, kaip būtų galima įgyventi tas rekomendacijas. E, pirmasis scenarius, jo pabaiga būtų 2018 metai, toliau antrasis scenarius būtų ambicingesnis ir aišku, jis yra susijęs su didesniais kaštais. E, mes norėtume skatinti alternatyvių e, šaltinių naudojimą ir kad tam, kad būtų pastelgti duomenis iš tų šaltinių, turėtų būti su, sukurta speciali virtuali platforma. Ir e, E, kūrybinga lyderių valdyba, e, iš kurios, kuri paskatintų e, taip pat ir atitinkamas pramonės rytis teikti duomenis. Ir toliau trečias scenarius yra geresnis bendradarbiavimas su Eurostatu ir kitais, kitomis organizacijomis. Tai tiek būtų iš mano pusės. Norėčiau padėkoti dar kartą, kad pakvietėte mane. Grazie. Chiaramente Ačiū. Na, man tai norėtųsi ambicingesnių minčių. Bet gal reikėtų laikytis vidurio pozicijos. Norėčiau padėkoti Eurostat atstovui ir empiri direktoriams už labai svarbų strateginį indėlį. Turi, reikėtų turėti galvoje 2017 metų biudžetą ir reikėtų dėti daugiau pastangų švietimo ir kultūros rytyje, kad tai taptų prioritetu. Dėl programų įgyvendinimo ataskaitos tai bus galimybė patikrinti, kaip laikomasi naujų požiūrių. Tikėkime, mes galėsime išplatinti šiuos dokumentus, jie bus labai naudingi ITRE taip pat parengs e, pranešimą dėl kultūros industrijų, kultūros ir kūrybos industrijų. Tai irgi bus e, tam tikra medžiaga, kurią galėsime remtis. Labai svarbu panagrinėti naujus modelius, e, turėti galvoje plėtros veiksnius. Daktaras Mensi kalbėjo apie kokybę pali, duomenų palyginamumą ir atsiranda naujų iššūkių, taigi mums reikalingas platesnis e, mąstymas, reikėtų turi įtraukti tam tikrus rodiklius. Bet dabar suteiksiu žodį nariams. Pirmiausia, ponė Drojevski. Pirmiausia, ačiū Jums. Nuo 2007 nagrinėju statistinių duomenų rinkimą. Ir turėčiau pasakyti, kad laikotarpis nuo 2007 iki 2010 metų buvo e, nelabai sėkmingas, turint galvoje metodiką, duomenų rinkimo metodiką ir galimybę naudotis duomenimis. 2011 metais, kai e, pirmininkavo Lenkija ir kai aš dirbau kultūros ministru, mes stengiamės pagerinti statistikos statistinių duomenų rinkimą kultūros rytyje ir norėčiau padėkoti Jums už Jūsų atliktą darbą, už kliūčių šalinimą. Bet vis tiek suprantu, kad situacija dar nėra visiškai patenkinama. Mes dar neturime pakankamai duomenų apie 2011-2011 laikotarpį, taip pat apie 2013 metų laikotarpį. Yra tam tikras atotrukis, kalbant apie duomenis renkamus tam tikrose šalyse, nes to šalys tiesiog neatsiliepia ir nėra kaip jų priversti pateikti duomenis. Taip pat suprantu, kad yra problemų su išlaidų klasifikacija. Pavyzdžiui, Vokietijoje e, per televiziją rodoma kulinarijos laida laikoma kultūros laida. Na, gal dėl to, kad vokiečiams sunku išmokti ruošti maistą, kai tuo tarpu Prancūzijoje ir kitose šalyse tokio pabudžio programos yra laikomos komercinio pabudžio programomis. Uh, kai pažvelgėme į jungtinių tautų ir ES statistiką, tai pieštukai laikomi rašikliai laikomi kultūros išlaidomis, kai kitose šalyse ne. Arba, pavyzdžiui, kompiuteriniai žaidimai ir kompiuterinių žaidimų įranga irgi laikoma kultūros dalykais. Bet šiaip ar taip norėčiau padėkoti Jums už viską, ką įstengėte pasiekti per nelabai ilgą laiką. Na, o dabar man būtų įdomu, kaip būtų galima užpildyti tuos atotrukius ir kas jums yra sunkiausia, turin, kas jums bus sunkiausia 2016-aisiais? Kokias ataskaitas pateiksite per penkerių metų ciklą? Kurios valstybės narės nenoriai teikia duomenis, kurie būtų jums naudingi? Pone Kosta, Jums norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau parengti pranešimą dėl kult, dalyvavimo kultūroje išlaidų. Ir įdomu būtų sužinoti, kuriuose šalyse brangiausiai kainuoja kultūriniai renginiai, ypač turint galvoje nedaug pajamų gaunančius gyventojus ir jiems pasiekiama kultūra. Ačiū, tikrai pritariu jūsų analizai, toliau kolegas Smoganu. Ačiū. Ačiū už pristatymus. Norėčiau pritarti sveikinimams. Manau, kad mums reikalingi politiniai pasirinkimai šie argumentai susijęs su kultūra yra labai svarbus. Kalbėjote apie procentinę išraišką, apie užimtumo lygmenį. Labai svarbu tai žinoti ir pasižymėti. Mūsų komitete vyksta diskusijos šiais klausimais. Norėtume kad užimtumas kultūros rytyje būtų didesnis, kad būtų geriau uh, panaudojamos kvalifikacijos švietimo srityje. Tie, tie 2 procentai yra labai iškalbus. Dėl ekonominių dalykų. Jie irgi yra labai svarbus, kai kalbame apie kultūros klausimus. tai kai kas galvoja, kad tai yra perteklinės išlaidos, tačiau yra priešingai. Šį ryto, šio ryto diskusija bus labai naudinga, priimant sprendimus ir manau, kad bent jau kultūros komitete visi dėl to sutarėme, dėl duomenų tarptautinių mastų, tai mums būtų labai naudinga, ypač sudarant susitarimus. Ir turint galvoje tuos tarpvalstybinius susitarimus. Manau, kad svarbu ir toliau įti pasirinktų kelių Dėl Europos piliečių dalyvavimo kultūrinėje veikloje tikrai ši informacija labai svarbi. Svarbu ją turėti. Kai dedamos pastangos judėti nuo tradicinio požiūrio, atitolti nuo tradicinio požiūrio, Svarbu pasitelkti internetinius duomenis. Turime stebėti tai, kas vyksta internete, nes naujoji karta daug labiau naudojasi internetu. Įdomu, kaip mikro įmonės ir mažas ir vidutinės įmonės gali dirbti ypač atsižvelgiant į intervencinės lėšas, kurios yra skiriamos iš biudžeto. Minėjote 600 įmonių. Ir tai labai svarbu. Kaip supratau, jums reikia dar suderinti savo metodiką. Galėčiau tik pasakyti, kad nereikėtų bijoti e, dirbti netradiciškai. Ačiū Lydžiai. Lebečka. Ačiū. Ir aš dėkoju už tokius ypač įdomius pranešimus. Ateityje būtų puiku turėti atsakymus į klausimus. Dėl to, kiek naudojimasis internetu sąlygoja material, naudojimas, naudojimuosi materialė kultūra sumažėjimą. Tikiuosi, kad, kad ir kiek galima rasti internete, gyventojai vis tiek nori eiti į muziejus ir pamatyti realią, tikrą kolekciją. Manau, kad esate nustatę tam tikras tendencijas remdamiesi savo duomenimis ir neturėtumėte bijoti daryti išvadas. Gyvybiškai svarbu švietimo procese ugdyti e, kultūros vartotojus. Priešingo atveju turėsime tokius žmonės, kurie kaups informaciją, bet nedalyvaus kultūros renginiuose. Ačiū už Jūsų indėlį. Gal dar būtų norinčių kalbėti? Regis ne. Tuomet norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pasakyti, kad e, galite atsakyti užduotus klausimus, kadangi jau vyksta dialogas kūrybinės Europos dvasia svarbu turėti galimybių studiją, kad galėtume kartu priimti sprendimus. Labai svarbu žinoti, kokie yra komisijos planai, kokie yra komisijos tikslai ir uždaviniai. Taigi, prašau. Gal priešingą seką paprašyčiau prelegentų pasisakyti. Pirmiausia, daktaras Tarim Mersi, prašau. Ačiū. Ačiū už pritarimą. Nedaug buvo užduota techninio pobūdžio klausimų, tik vienas kitas dalykas dėl valstybių narių dalyvavimo renkant duomenis. E, tai yra privalomas dalykas, valstybės narys negali to pasirinkti. Yra patvirtinti reglamentai, kurie įpareigoja valstybės narės pateikti Eurostatui duomenis Ir duomenys, kuriuos aš jums pateikiau, yra šių valstybių narių pateiktų duomenų santrauka. Mes dirbame kartu su kolegomis valstybėse narise, stengiamės dirbti, vadovautis eksante principu, kad išvengtume e, problemų dėl to, kaip vertinama tam tikra prekė ar tam, tikri, tam tikros programos skirtingose valstybėse narėse, kad surenkami duomenys galėtų būti lengvai palyginami. Na tai toks patikslinimas dėl Eurostato darbo, o dėl dalyvavimo kultūroje, dėl interneto, dėl dematerializavimo. Uh, tai galėčiau pasakyti štai ką, negalime ignoruoti interneto kaip tikrovės, kaip priemonės, su kurios pagalba yra perduodamas turinys. Internetas pasitelkiamas ne tik pirkimui, pardavimui. Ir šiuo atžvilgiu turėtume dirbti ir padaryti daugiau. O aš norėčiau padėkoti Jums už teigiamus atsiliepimus. Leiskite grįžti prie dviejų dalykų, nes jie labai svarbus. Pirmiausia, tai, kas susiję su rekomendacijomis mums reikėtų nustaty, prioritetų nustatymas kultūros rytyje yra sudėtingas dalykas, nes prioritetai gali keistis, mums labai svarbu nustatyti ekonomiškai e, naudingus, ekonomiškai apsimokančius duomenų rinkimo būdus. Uh, alternatyvūs duomenų šaltiniai niekada nebus tokie kokybiški kaip Eurostato surinkti duomenys, tačiau neturėtume bijoti naujų technologijų, pavyzdžiui, didžiųjų duomenų internete, nes tokiu būdu sužinome apie naujas, nu, naujas veiklas, apie tai, kaip įmonėms sekasi dirbti ir kokie atsiranda nauji dalyvavimo kultūros rytyje būdai. Ačiū. Ačiū uždėmesį. Mums šis klausimas yra prioritetas ir džiaugiamės, kad tai prioritetas ir jums šie duomenys gali būti naudojami politikos rytyje, būtent tam jie ir pasitelkime. Kai, kalb, kai sakome, kad kultūra šio laikinės, yra šio laikinės ekonomikos pagrindas, tai mes dabar galime tai patvirtinti ES lygmeniu. Galime pasakyti, kad kultūra yra skaitmeninės bendrosios rinkos širdis. Ir tai yra svarbu viskam, kas su tuo susiję. Ir mes turime įrodymus, kai dėl dalyvavimo kultūroje, tai turime įrodymus tų dalykų, kurie visiems žinome. Tik e, mes, mums taip pat svarbu žinoti ir tą atotrukį kultūros rytyje. Tai svarbu turėti šios duomenys ir ekonomikos rytyje, ir kultūros rytyje. Dėl interneto Kolegos kalbėjo apie tai, kaip sunku turėti tikslius duomenys dėl prekybos paslaugomis, nes dabar jau pereiname prie elektroninių knygų, prie streamingo transliavimo internetu ir Mes turime įrodymų, kad kuo daugiau parduodama elektroninių knygų, tuo mažiau parduodama popierinių knygų. O dėl muziejų laikymo tai įrodymai yra mišrus. Turime tokių įrodymų, kad muziejai perėjo prie skaitmeninio darbo Bet e, gana priešingai, kuo daugiau muziejai dirba internete, tuo daugiau lankytojų pritraukia. Taigi galimybė naudotis kultūra skaitmeninėmis priemonėmis yra svarbi ir turbūt būtent todėl tokie svarbus alternatyviniai, kiti šaltiniai, ką būtų galima pasakyti ir apie muziejus, dėl alternatyvių šaltinių kol kas jie iš tikrųjų yra alternatyvūs, nes mūsų pagrindinis darbas yra susijęs su Eurostatu ir visos 28 valstybės narės dirba tą pačią linkmę ir jos gali pagerinti savo duomenų teikimą, taip pat būtų, tokiu būdu galima pagerinti duomenų teikimą ES lygmeniu. Aš nesu statistikas, aš nesu statistinių duomenų naudotojas, bet manau, kad jie nepakankamai vertinami, nes ne visos valstybės nariais remiasi tokiamis pačiomis procedūromis. Taigi Eurostato duomenys mums labai svarbus. Kai dėl pirmojo scenarijos, dėl observatorijos, tai galėčiau pasakyti štai ką. Turbūt e, esant dabartiniai teisiniai baziai, tai yra per daug ambicingas projektas, nes tai kainuotų labai daug, nebūtinai gautume lėšą iš Creative Europe programos svarbiausios funkcijos yra bendradarbiavimo projektai. Manyčiau, kad mums reikėtų ir toliau diskutuoti apie tai ir turėti galvoje tą būsimą perspektyvą. Žinoma, mes džiaugiamės galėdami sustikti su pramonės šakų atstovais ir pasinaudoti duomenimis. Galbūt reikėtų pradėti dirbti su tokiais sektoriais, e, iš kurių informacijos yra nedaug. Būtų idealu, jeigu būtų galima pradėti nuo silpniausių ir sustiprinti jas. Dabar mes dar esame apmąstymų procese, bet manytume, kad reikėtų pradėti nuo tų sektorių, kuriuose situacija jau yra geresnė ir, ir tai galėtų būti muzikos sektorius, nes būtų lengva pasiekti pažangos ir parodyti, kad tai, ką mes darome, yra naudinga. Nes jeigu pradėsime nuo silpno sektoriaus, tai per keliarius metus pasiektume labai nedaug ir būtų sunku gauti lėšų darbo tesimui. Todėl reikėtų pradėti nuo stiprių sektorių, pavyzdžiui, muzikos. Ir dar aptarsime šios klausimus. Žinoma, norėtume aptarti tai ir su Europos parlamento nariais, jeigu tik pageidausite to. Ačiū. Ačiū, tikrai įdomus scenarius labai naudinga pradėti nuo kokio nors sektoriaus, bet akivaizdu, kad nereikėtų nusiųsti tokio signalo, kad nepakankamai vertiname kitus sektorius. Norėčiau grįžti prie pono Sampierį paaiškinimo. Sakėte, kad džiaugiatės, jog turite įrodymų ir galite parodyti, e, koks yra kultūros industrijų poveikis ES lygmenių ir valstybių narių lygmenių. O aš norėčiau jūsų paklausti. Uh, E, kaip tai galima parodyti komisija, turiu galvoje ne skaitmeninę rinką, bet ir išorinius santykius ir ES kaiminystės politiką. Ar jau matote kokiu nors pokyčių, mąstymų pokyčių dėl to, kaip dabar bus dirbama? Nenoriu būti per daug optimistiškas, bet manau, kad e, nereikėtų rūpintis e, tą linkme, kalbant apie bendros skaitmenės rinkos kūrimą. Bent jau kultūros rytyje tikrai nėra jokių neigiamų tendencijų. Manau, kad rezultatai bus gana geri Ir aš turiu galvoje visą paketą ir tą dėmesį, kuris bus skirtas internetinėms platformos. Tai yra mūsų darbo stiprioji pusė. Ir jeigu norime parodyti kultūros poveikį kūrybos industrijoms, tai turėtume tai matyti iš pelno. Turėtų būti gaunamas pelnas. Dėl MP peržiūros. Kol kas ji nedaug kalba apie kultūrą. Turime įrodymų, kad pradedame naudotis dvišaliais e, e, vokais, dvišaliais asignavimais. Pavyzdžiui, e, darbas su Tunisu vyksta puikiai, galbūt Creative Europe galės skirti lėšų ir kitiems projektams. Mes stipriname šalies partnerės pajėgumus ir taip pat tampame Europos kultūros erdvės dalimi. Mes tai darome kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba, e, turime tam tikrą požiūrį į kultūrą irgi daroma pažanga šioje srityje, darbas vyksta gerai. Buvo užduotas klausimas apie prekybą reikėtų kalbėti ne tiek daug apie priekybos susitarimus, nes e, netoks mūsų tikslas mes turime poziciją šiuo klausimu, bet skatindami apsikeitimą mes laimėme e, poziciją, kuri buvo, kurios laikosi pasaulio priekybos organizacijoje ir nesikeičia. Ateityje kultūros ir kūrybos industrijų srityje. Mes imsimės šių veiksmų, kurie jau buvo minėti ir kurie labai naudingi. Nedirbame atskirai. Eurostatas dirba su Connect generaliniu direktoratu ir kitais direktoratais, tai yra bendras darbas ir tai yra visos komisijos darbas ir tam tikras judėjimas. Ir mes tikimės, sako pirmininkė. Dėl to, nes e, iš pradžių buvome susirūpinę, nes buvome susidarę įspūdį, kad uh, kaip minėjote, yra daug neatsakytų klausimų, pavyzdžiui, kultūros prekių eksportas ir importas, rodikliai, aukšto įsilavinimo rodikliai, dalyvavimo kultūroje rodikliai, ryšys su užimtumu kultūros rytyje, BVP augimas Visi šie rodikliai rodo, kad gal nepakankamai dėmesio skiriama šioms rytims. Taigi džiaugiamės, kad judama tinkama linkme, kaip parodė mūsų antras diskusijų raundas dėl bendros skaitmeninės rinkos. nepakankamai dėmesio buvo skirta autorių teisėms, bet e, parlamentas, parlamentų tarybos pozicija padėjo pakeisti situaciją. Tikimės e, ambicingos darbo tvarkės kultūros diplomatijos rytyje, už ją atsakingi trys komisijos nariai, įskaitant pirmininko pavaduotoją. Dar nuolat kartojame žodį augimas, jis irgi turėtų būti susijęs su kultūra. Inovacijų klausimas, kokybiškos darbo vietos, kultūros vertė, augimas, socialiniai trauktis, vystimasis visa tai turi būti vertinama per daugelio sričių prizmę. Taigi ačiū Jums visiems, ačiū už įdomius pristatymus ir tikimės, kad būsime išgirsti komisijoje ir kad bus atsižvelgta į ES kultūros matmenį. Mes matome, kad krizės, sito, krizės sąlygomis, kai visi rodikliai krinta, kultūra išlieka atspari. Ir rodikliai kultūros ir kūrybos rytyje gerėja. Taigi džiaugiamės šią diskusiją. Dokumentai jau buvo, buvo išplatinti. Dokumentai susijęs su šia diskusija buvo išplatinti ir dabar nekantraudami lauksime naujausios informacijos dėl jūsų paminėtos veiklos ir statistikos. Dėkojame Eurostatui, suprantame, kad jūsų darbas sunkus. Ateityje norėsime daugiau sužinoti apie išteklius ir tikėsimės, kad komisijos atstovai taip pat atliks savo darbą. Taigi ačiū Jums. Baigiame šią diskusiją. Kiti pranešėjai jau atvyko. Padarykime kelių minučių pertrauką ir po to tęsime darbą. Sorry, please, we... Kolegos, tęskime darbą. Si, uh, silence, please. Prašyčiau tylos. Kolegos, atsiprašau, gal galėtumėte susėsti. Dėkui. Norime tęsti posėdį. Taigi, Dabar mūsų laukia labai įdomus keitimasis nuomonėmis su Stefano Dominjoni, Europos tarybos Europos kultūros kelių instituto direktoriumi iš Luksemburgo. Atsiprašau, bet labai laukiame tylos. Dėmesio prašyčiau. Ar galime pradėti? Gerai. Taigi, sakiau, kad dabar pradėsime apskaitimo nuomonėmis. Suteiksiu žodį ponui Dominjonį. Jis yra Europos kultūros kelių instituto direktorius iš Luksemburgo. Kaip žinote, praėjusiais metais suėjo 30 metų šitų, šitai kultūriniai programai, taigi šventiniai metai. Dabar Europoje yra 33 kultūros keliai, kaip žinote, jie yra po visą Europą išsidėstę ir juos užtikrina bendradarbiaudamos įvairių valstybių vyriausybės, taip pat ir yra sudaromos atitinkamos sutartis nuo 2010 metų jos galioja. Kultūros keliai yra kūrybiškos Europos iniciatyvos dalis. Tai yra viena iš įdomiausių programų įgyvendinama tada, kai tarpkultūrinis dialogas tampa vis platesnis, jis jam nebegalioja valstybių sienos. Taigi reikia remti visokias kultūrinės iniciatyvas, kurios mums sukelia bendruomeniškumo jausmą. Ir šiam institutui tenka labai svarbi atsakomybė būtent valdyti kultūros kelių programą ir taip pat e, juos, apie juos platinti informaciją, kad apie tos kelius būtų žinoma, kad tie keliai būtų prieinami visiems norintiems, nes be abejo jie negalės būti kultūriniais keliais, jeigu nepasiteisins. Taigi, manau, dabar bus labai įdomu išklausyti jūsų pranešimą. Dėkoju už tai, kad šiandieną atvykote. Suteiksiu jums žodį maždaug 15 minučių, o po to seks klausimai iš mūsų kolegų. Dėkoju, kad atvykote, prašau. Honorable eh, Costa, eh, molte grazie per l'invito. Pone Costa, labai ačiū. Iš tiesų, Europos tarybai didžiulė garbė būti pakviestai čia. Pone Kosta yra mūsų draugė ne vienerius metus Jie, jie labai domisi kultūros keliais šią mūsų tvarkomą programą. Taigi dėkoju dar kartelį už tai, kad pakvietėte atvykti čia į kultūros reikalų komiteto posėdį. Kultūros keliai yra labai svarbi naujoviška Europos tarybos iniciatyva ir kaip galbūt žinote, kultūros keliai atsirado 90-metyje. Taigi šita programa vystėsi ne vienerius metus. Ir jau dabar turime daug žinių, daug įvairiausių išvalgų. Ir aš su didžiuliu malonumu jums pristatysiu šiandieną visą mūsų turimą informaciją. Taigi kultūros keliai, kaip ponė Kosta sakė, yra tarptautiniai tinklai. Tai yra tinklai jungiantis europinį kultūros paveldą, esanti keliose valstybėse narėse. Tai nėra nacionaliniai tinklai, jie yra tarptautiniai tinklai, taigi yra labai svarbus europinis elementas, suvienijantis Europos valstybės pagal kažkokią vieną ar kitą temą. Tai gali būti jų paveldo, istorijos, architektūros, meno, muzikos tema. Taigi kultūros aspektas čia yra labai svarbus. Ir čia skaidrėje bandžiau išvardyti svarbiausius žodžius, tai jų, kaip matote, yra labai daug. Tai yra, jie yra susijęs su paveldu, su aplinko, aplinka, kraštovaizdžiu, menu, religija, religiniu paveldu, dvasiniu paveldu. Ir tai yra tos bendros temos, kurios vienyje žmonės. Taigi, tai yra tikrai tarptautinė programa. Ir Joje yra pabrėžiama mūsų bendra istorija, bendras mūsų paveldas. Europos taryba yra šio projekto ašis, nes ji formuluoja politikos kryptis ir vertybės, kurios yra propaguojamos per kultūros kelius. Ir kaip žinote, mūsų organizacijos vertybės yra įtvirtintos mūsų įstatais ir mm, mes dirbame remdamiesi tikslais skatinti žmogaus teisės, teisės viršienybą, be kultūrinį bendradarbiavimą. Tai yra mūsų organizacijos pagrindiniai tikslai. Ir prieš keletą metų Europos taryba nusprendė sukurti, suburti esminę pagrindinių valstybių grupę, kurios ypač domisi kultūros keliais. Taigi Tai yra toks dalinis susitarimas, pagal kurį dirba tos valstybės, nors ta valstybių grupė nėra uždara, prie jos gali prisijungti naujos šalis ir ši valstybių grupė formuluoja e, kultūros kelių programos tikslus ir taip pat suteikia sertifikatus naujiems kultūros keliams. Nes kultūros keliai yra tam tikri maršrutai, kuriuos aš jums pristatysiu pateikdamas konkrečius pavyzdžius. Tie maršrutai yra įvertinami ir jiems yra išduodami sertifikatai, kad jie iš tiesų yra kultūros keliai. Kalbant apie teisinius aspektus, kurie sudaro kultūros kelių programos e, stuburą, tai kadangi esame čia dabar Europos parlamente, jūs esate teisė, kurios viena iš institucijų, taigi norėčiau šiek tiek jums pristatyti, kokiamis sutartimis vadovaujamasi kultūros kelių programoje. Tai yra svarbiausios konvencijos, Europos kultūros konvencija, tai yra seniausia konvencija kultūros srityje, ji buvo pasirašyta 1955 metais, kita konvencija yra Europos kraštovaižio konvencija ir taip pat kultūros vertybių paveldo konvencija Faro konvencija. Taigi, tos konvencijos atspindi mūsų pagrindinius tikslus, kad mes norime skatinti bendradarbiavimą kultūros srityje, bet kartu išsaugoti kultūrinį paveldą, taip pat ir kraštovaizdį išsaugoti. Lygiai taip pat yra svarbu tai, kad kultūra būtų naudinga, vertinga visuomeniai piliečiai yra labai svarbu. Būtent todėl kultūros keliai yra tokie svarbus, nes kaip aš po kelių sekundžių jums paaiškinsiu, kultūros keliai iš tiesų kyla iš apačios. Tai nėra kažkoks projektas, kurį sugalvojo Europos taryba ir pati jį gyvendina. Ne, kiekvienas kultūros maršrutas yra e, organizuojamas e, vietinių žmonių. Šiek tiek paaiškinsiu metodologiją labai trumpai. Čia pabandžiau jums pateikti tokią diagramą. E, vadovų taryba turi savo vieną iš biurų Luksemburgė ir čia yra pagrindiniai kultūros kelių programos organizatoriai. Ir mes kiekvienais metais vertiname kultūros kelius, stebime juos, daliname patarimus, vykdome mokymus ir rengiamės naujų kelių vertinimui, nes kiekvienais metais yra įvertinami e, kultūros keliai ir pateikiama ataskaita Europos tarybos e, valdantiesiams organams. Taip pat, taigi jie yra arba patvirtinami, jiems išduodami sertifikatai, arba jie yra perspėjami, kur turėtų pasitempti. Yra toks sertifikavimo ciklas, aš jį dabar pristatysiu, o po to pereisiu prie konkrečių pavyzdžių, kad pamatytumėte, kas yra tie kultūros keliai. Bet šitas kultūros e, sertifikavimo ciklas yra paremtas e, Europos tarybos rezoliucija ir sertifikavimo ciklas yra toks. Yra suteikiamas kandidato statusas tiems kultūros keliams, kurie nori gauti Europos tarybos sertifikatą. Yra pateikiama paraiška, paraiškos sektuvas, kuris yra įvertinamas. Ir po to kai šitą paraiškos dosiją įvertina ekspertai, kurie renkasi kiekvieną dieną ir jie nusprendžia, ar naujas kultūros kelias gali būti patvirtintas. Ir vadovų tarybos ministrų komitetas patvirtina naujus kultūros kelius. Norint gauti sertifikatą ir tapti Europos kultūros keliu, reikia atitikti kelis kriterijus. Yra pateikiamas visas sąrašas tų kriterijų, aš jums čia paminėjau tik tai keletą. Taigi, labai svarbu yra europinės vertybės. Kultūros kelio tema turi būti europinė. Tai gali būti kultūrinė, gali būti istorinė tema, mūsų bendro paveldo, meninio paveldo e, tema ar panašiai. Kriterijai yra taip pat susijęti su moksliniais tyrimais ir plėtra. Turi būti bendradarbiavimas. Dažnai kultūros keliai yra suformuojami e, ekspertų komiteto, tai yra žmonės iš akademinės ryties, kurie suformuoja ir pristato e, kultūrinį kelią. Taip pat kultūros kelias turi turėti ir edukacinį aspektą moksleiviams, mokykloms ar kitoms švietimo įstaigoms. Taip pat turi būti keičiamasi kultūrinė arba meninė praktika. Taigi kiekvienai reguliariai kultūros kelio miestuose dalyviuose turi būti organizuojami renginiai tam, kad tas kultūros kelias būtų gyvas. Tai yra būtina norint gauti sertifikatą. Taip pat šitas kelias turi e, turėti ir tvaraus turizmo aspektą, taigi jis turi ir ekonomiškai galėti išgyventi, kadangi šitie kultūros keliai yra susiję su vietos aplinka, tai jie turi įtraukti tos vietos ekonomikos veikėjus, pavyzdžiui, mažas vidutinės įmonės tai būtų tos įmonės, kurios savo veiklą vykdo e, tame regione, kur driekėsi kultūros kelias. Labai svarbu taip pat teisinis statusas. Kultūros kelias dažnai būna susijęs su kokia nors asociacija arba federacija. Tai gali būti vietos valdybės arba regionų. Valdžia tai yra keli veikėjai, turintys teisinį statusą, kurie tarpusai bendradarbiauja. Tai yra vienas iš pagrindinių skirtumų tarp tų kultūros kelių, kurie neturi Europos tarybos sertifikatų ir tarp tų, kurie sertifikatus turi. Todėl, kad e, sertifikuotų kelių e, maršrutas e, yra tvirtinamas suburiant regionų atstovus ir, ir tie atstovai turi rinktis kas kažkiek tai laiko aptarti, kokios aktualios kultūros kelyje. Ir tai yra demokratinis aspektas, ką mes Europoje labai dažnai akcentuojame. Kultūros kelius turi tvarkyti, valdyti visi suinteresuoti veikiai demokratiškai. Taip pat e, valdančiosiuose organuose turi būti narių kaita, tose organuose turi būti atstovavimo bent trims šalims Čia irgi labai svarbu, kiekvienas Europos e, tarybos kultūros kelias turi apimti minimum tris valstybės. Dažniausiai jų būna daug daugiau, bet minimalus kriterijus yra trys valstybės. Na, šiek tiek skaičių. Dabar Europoje yra 33 keliai, ponia Kosta jau paminėjo šitą skaičių. Jie tęsiasi per 57 valstybės, taigi geografinė apreptis yra tikrai didžiulė. Yra tie keliai driekiasi ir už Europos e, žemynų sienų, nes yra įvairių kelių, pavyzdžiui, finikiečių kelias arba Balkanų kelias, yra alyvogių, e, alyvmedžius pašau kelias, e, vynoginų kelias ir tuose keliuose dalyvauja ir daugiau valstybių. Taip pat yra religiniai keliai, kurie driekiasi per visą kontinentą. Taigi programos apimtis yra labai didelė. Dabar jums norėčiau parodyti keletą pavyzdžių, kad šita teorija nebūtų tokia sausa. Taigi, norim jums pristatyti keletą kultūros kelių. Labai trumpai, nes neturime laiko gilintis per daug į detalės, bet daug daugiau informacijos galite rasti Europos tarybos interneto svetainėje. Ir be to mes, jeigu neklystų, jums išdalinome lankstinuką, kuriame yra mm, apibendrinta informacija ir ten yra e, visos nuorodos. Itervitis, toks yra vienas iš kelių. Jis atspindi vieną iš, ter, iš kad, kelių kategorijų. Tai yra teritorinis kelias, tai yra, pa, pavyzdžiui, keli miestai, kurie jungiasi į vieną kelią. Taigi tuose keliuose yra svarbu teritorinis aspektas, sausumos aspektas. Kiti pavyzdžiai tokių teritorinių kelių, pavyzdžiui, yra alyvmedžio kelias Alegato Andaluzdy, taip pat kitas kelias, jis apima Ispaniją, Portugaliją ir Maroką. O kiti keliai yra labiau linijiniai. Čia yra labai žymus pavyzdys Via Frančidžaina. Tai yra linijinis kelias, tikrai realus kelias, kurį galima nueiti pėsčiomis, fiziškai, savo kojomis. Jis labai panašus į Santiago de Compostela kelią. Tai yra akivaizdžiai linijinis kelias, nes jį galima e, nueiti nuo pradžios iki pabaigos. Jis e, apima tvaros plėtros, e, piligrimystės, lieto turizmo temas tai yra dvasinis religinis kelias. Pone Kosta taip pat minėjo, kad kai kurie keliai yra tinklinio pobūdžio, tai yra vienas iš pavyzdžių, Mozarto keliais. Toks yra jo pavadinimas. Pats kelias toks nėra nutiestas fiziškai, bet jis apima kelis miestus, kelias vietovės, kur keliavo, kūrė ar gyveno Mozartas. Ir tai yra labai uh, įdomus kelias, apimantis dešimt valstybių ir e, įvairios asociacijos tose šalise yra susivienijusios į Europos Mozarto kelių asociaciją. Ir jos e, rengia labai išsame įvairiausių veiklų programą, e, koncertai į ją įeina, koncertai ir kiti renginiai atspindintis Mozarto gyvenimą. Taip pat yra kelių tinklai. Jie apima įvairias šalis, įvairias temas, netgi kartais įvairius e, istorinius etapus. Čia yra vienas iš pavyzdžių - miestų tvirtovių kultūros kelias. Jis bus sertifikuotas šiais metais ir šiame kelyje yra e, kelios valstybės - Luksemburgas, Vokietija, Prancūzija ir Belgija. Ir šitame kelyje yra atspindima 45 e, viduramžių miestų tvirtovių patirtis. Vienas iš kriterijų, kuris yra labai griežtai vertinamas, yra moksliniai tyrimai Ir tai yra labai geras pavyzdys, kurį matote. Tai yra kultūros kelias, e, vienolynų kultūros kelias. Jis apima 11 valstybių, nes daug vienolynų, daug abatijų bėgant amžiams formavosi remdamosi kliūny vienolyno modeliu. Ir Šitas modelis yra dabar labai tyrinėjamas, taigi čia yra rengiamos virtualios enciklopedijos ir panašiai, kurios rekonstruoja e, istoriją. Tai iš vienos pusės tai yra fiziniai keliai, kuriuos galima fiziškai nueiti, bet iš kitos pusės labai dabar dirbama virtualiai tam, kad europiečiai iš bet kurio Europos e, kampelio galėtų uh, nukeliauti po tos vienuolynus virtualiai. Taigi yra bent kelios platformos. Pavyzdžiui, yra parengtas 3D mm, kliūny tipo abatijų ar vienuolynų elementų modeliai, kuriuos galima apžiūrėti internete virtualiai. Taigi juos galima apžiūrėti niekur net nekeliant kojos iš namų ir net nekeliaujant fiziškai paties kelio. Čia dar vienas pavyzdys, kurį norėčiau paminėti. Noriu paminėti vieną dalyką, kas yra skirtas jaunimui - transromanika. Čia yra pagrindinis dėmesys skiriamas romanų architektūriniam paveldui. Šitas kelias apjungia aštuonias valstybės tas kelias skirtas jaunimui, yra sukurtos programėlės, daug skaitmeninių technologijų yra panaudota, kurie papildo informaciją apie šitų, šitą e, romanų architektūrinį paveldą. Taigi daug galimybių yra mėgstantiems naudotis virtualiomis technologijomis. Ir taip pat, kaip sakiau, daug mažų vidutinių įmonių jungiasi prie kultūros kelių ir kai kurie projektai būtent jas yra orientuoti. Pavyzdžiui, e, alyvmedžių kelias yra puikus to pavyzdys. Vietos gamybos produktai tame kelyje yra vartojami ir yra tokiu būdu propaguojama alyvmedžių kultūra. Taigi išvardėjau jums keletą idėjų, kad svarbu tvari plėtra, fiziniai keliai, kuriuos galima nueiti. Taigi čia matote kelis pavyzdžius. Čia va, dar vienas pavyzdys, kelias, kuris apima gamtoj, gamtos nežalojančias veiklas, kreipiančias dėmesį į tvarę plėtrą. Toliau Švento Jokūbo kelias, Santiago de Compostela, vienas iš žinomiausių kelių. Galiu jums šiek tiek pa, skaičių pateikti apie vieną e, iš regionų, Galicijos regioną, kuris, apima, e, kuris yra šio kelio dalis. Tik šitas kelias labai didelės pajamas gauna iš šito kultūros kelio. Daug žmonių, daug keliautojų, daug piligrimų keliauja tuo keliu ir apsistoja e, per naktį. Tai yra vienas iš garsiausių pavyzdžių. Aišku, ne visada taip yra, ne visi kultūros keliai pritraukia tiek daug e, turistų, kultūros turistų, bet tai yra tikrai puikus pavyzdys, kurio būtų galima sekti. Na ir pabaigai norėčiau paaiškinti, būtent todėl ir buvau čia pakviestas jums pateikti šitą e, pristatymą, kad mes puikiai bendradarbiaujame su parlamentu ir parlamentu komisija nuo 2010 metų. Vyksta mūsų bendradarbiavimas tarp Europos parlamento kultūros reikalų komiteto ir tarptautinių organizacijų. Jūs skiriate lėšų konkrečioms programoms kultūros srityje, ypatingą dėmesį skirdami kultūros keliams ir būtent Europos tarybos kultūros keliams. Taigi dėkojame Jums ir jūsų paramos dėka kartu su komisija mes sugebėjome realizuoti jūsų norą e, sujungti, suvienyti žmonės visoje Europoje per kultūrą. Pagal temas, kurios yra aktualios mums visiems, jos yra bendros mums visiems, bet to šitie keliai yra tvarūs patys savaime. Jie taip pat kuria bendrumo jausmą ir patys tie keliai generuoja savo finansavimą, nors be abejo papildomas finansavimas niekada nepakenkia, jis atkeliauja iš vietos valdžios institucijų, iš regioninių valdžios institucijų. Bet svarbu tik, kad tas finansavimas yra gaunamas ir iš e, regionų, kurie yra kultūros kelių dalis. Žinoma, Europos komisija skiria finansavimą ir prisideda prie e, Europos kelių reklamavimo, bet patys keliai taip pat save remia. Komisija patikė komunikatą parlamentui prieš kelis metus dėl pagrindinių turistų lankomų vietų. Ir mes bendradarbiaujame su komisija irgi pagal tą komunikatą. Ir taip pat norėčiau paminėti, kad daug Europos kelių tiesioginę naudą gavo iš Europinio finansavimo šaltinių. Tai yra labai gerai, todėl kad e, kokybė yra užtikrinama. Taigi tas Europos tarybos kultūros kelio sertifikatas reiškia, kad e, tai ne vien tik tai yra gražų žodžiai ar gražus statusas, bet ir realus kokybės garantas. Taigi mums yra labai svarbu, kad ir toliau galėtume dirbti tokiu lygiu, kad Europos parlamentas skirtų metinį finansavimą e, kultūros keliams. Na ir paskutinė skaidrė, kurią norėčiau Jums parodyti, kalba apie programą, kurią su jūsų ir komisijos parama bei ekonomikos augimo generalinio direktorato pagalba e, mes įgyvendiname ir padidinome jos žinomumą. Per tą programą padidinome ir kultūros kelių žinomumą. O tai padeda plėsti kultūros kelių tinklą, pritraukti naujų potencialių kandidatų Nes yra kandidatų, kurie nori papildomas informacijos, jiems reikia žinių, kaip teikti paraiškas ir panašiai. Taigi žinomumas tikrai padeda Europos tarybai teikti būtent tokias paslaugas. Šitai programai, kuri šiaip yra įgyvendinama žemiausių lygmenių, mes esame tik koordinatoriai, bet pati iniciatyva, susidomėjimas atkeliauja iš e, žemiausių lygių, iš, iš pačių žmonių. Dėkui, ponė Dominionė, labai įdomus pranešimas ir toliau tęsiu itališkai. Norėčiau pati pasakyti Jums porą pastabų. Ši programa iš tiesų yra nuostabi, man jinai labai patinka. Jūs čia paminėjote skaičius iš Santiago de Compostela kelio. Aš pati gyvenu netoli e, vieno kelio Italijoje ir aš matau, kiek daug turistų ten lankosi. Toliau kita pastaba. Je, jeigu paminėsime tą Vyją Franšidžinį arba e, Šventojo Kubo kelią, tai tai matome, kad tie keliai yra labai ilgi. Galime apie tai kalbėti, bet iš tiesų, jei pats nesi e, nuėjęs to kelio, tai negali jo įvertinti. Aš pati esu bandžius eiti e, tuo keliu ir tai iš tiesų yra neįkainuojama patirtis. Jūs minėjote, kad 2012 metais, e, kad mes 2012 metais pasirūpinome tuo, kad būtų atitinkama biudžeto eilutė skirta šiai sričiai, nors kol kas ta eilutė yra labai menka. E, kaip minėjote, tai buvo e, Europos parlamento pasiūlymas, tai yra nauja biudžeto eilutė tvariai kultūrai ir turizmui ir galima teikti paraiškas finansavimui pagal šią biudžeto eilutę. Kaip minėjote, greta tų e, tradicinių kelių yra ir nauji keliai ir man atrodo, kad reikia ir išlaikyti tą pusiausvirą. Tokios būtų mano pastabos, dabar ponė Duzevski žodis jums. Dėkoju, visų pirma, norėčiau atsiprašyti, kad šiandien taip dažnai pasisakau, bet e, šiandien kažkaip taip sutapo, kad mes nagrinėjame tas temas, kurios man labai įdomios. Norėčiau padėkoti už šį pristatymą. Man atrodo, kad šie kultūros keliai iš tiesų vaidina labai svarbu vaidmenį ir galiu pasakyti tą pasitelkę savo patirtį. Kai kurie dalykai mane ypatingai domina, galiu e, konstatuoti, kad dauguma tų kultūros kelių e, yra Ispanijoje. Ir ir nėra beveik ne vieno kultūros kelio, tarp kurio valstybių nebūtų ir Ispanijos, kuris nevestų į Ispaniją. Kodėl taip e, atsitiko, galbūt yra kažkokios istorinės priežastis, dėl ko dauguma tų kultūros kelių yra susijęs su Ispanija arba yra pačioje Ispanijoje. Toliau kitas dalykas, mes dažnai rengiame įvairius renginius, kongresus. E, žmonės, kurie, e, rengia, pakvečiame žmonės, kurie prižiūri e, tuos kelius. E, ar jie pasidalina kažkokią patirtimi tuose kongresuose? Toliau, ar yra, pavyzdžiui, tuose keliuose kapinės? Dažnai aš, pavyzdžiui, esu matęs labai įdomių objektų įdomiuose miesteliuose. Ir Pavyzdžiui, didžiausios kapinės Europoje yra dėja susijusios su, su labai tragiška Europos istorijos dalimi, tai yra e, Aušvico Birkenau e, kapinės. Kodėl, pavyzdžiui, tai neįtraukta į tokius kelius? Galbūt tam yra priežasčių, bet man būtų tiesiog įdomu sužinoti. E, Taip pat aš e, pasidomėjau keliu e, žydų paveldas. Iš tiesų tai labai įdomus kelias, bet, pavyzdžiui, jame trūksta lenkiško elemento. E, tame kelyje trūksta svarbiausio e, muziejaus, tai yra Lenkijos žydų istorijos muziejaus. Dėl norėčiau paklausti, kaip yra sudedami tie atskiri e, vieno kelio elementai ir, pavyzdžiui, tie kultūros parkai ir sodai. Čia vėlgi yra įdomus aspektas, bet man šioje srityje. E, trūksta tam tikrų e, objektų, pavyzdžiui, japoniškų sodų, o Europoje galima rasti tikrai puikių to, to, tokių sodų pavyzdžių, taigi kaip, kaip galima būtų dar papildyti tuos egzistuojančius kelius. Taip pat e, man labai patiktų, kad jūs e, kontroliuotumėte, tikrintumėte sertifikatus, kad tikrintumėte kokybę, nes man atrodo, kad tas tikrinimas tik tai tada turi prasme, kai e, jis leidžia kažką kontroliuoti. Ir e, toliau kitas klausimas, ar galima sekti naujų paraiškų e, e, teikimo ir nagrinėjimo e, procesus, ar yra apie tai informacijos ir kiek ilgai užtrunka toksai, e, to, to, toksai procesas nuo paraiškos gavimo iki sertifikavimo naujo kelio. Dėkoju. Matote, kad jūsų pasisakymas tikrai sukėlė didžiulį susidomėjimą. Prašau, ponė Triupel. Dėkoju už jūsų pristatymą. Iš tiesų jisai buvo labai įdomus. Kalbėjote apie tai, kad e, kad, kad reikia idėjų šioje srityje, tačiau aš norėčiau paklausti, ar yra tam tikros strategijos, kaip jūs pasiekėte žmonės, kaip jūs, pavyzdžiui, reklamuojate tuos kelius, arba kaip jūs skatinate, pavyzdžiui, e, žmonės teikti paraiškas dėl, e, dėl naujo kultūros kelio. Margal. Mm. ¿Se puede en español, sí? Ar galiu kalbėti ispaniškai? Gerai. Galėčiau, aišku, kalbėti ir itališkai. Aš labai dėmiai klausiausi jūsų. Iš tiesų, tai labai svarbi programa ir šioje srityje būtų galima nuveikti dar daugiau galbūt būtų galima pagerinti visos šios programos koncepciją, nors jinai ir dabar yra labai gera. Ir aišku, būtų galima pabandyti e, dar geriau pasiekti dabartinės Europos tikslus. Tai reiškia, kad būtų galima bandyti geriau suvokti tai, kas dabar egzistuoja, bet kita vertus dabartinius reiškinius gali geriausiai suvokti e, žinodamas istoriją. Be tokių žinių mes tiesiog stovėtume prieš gražius pastatus, prieš kažkokius architektūros paminklus ir, e, ir tiek, bet jeigu žinai daugiau informacijos, turi ir tarsi geresnę prieigą prie tų objektų. Visi tie keliai, e, kurie yra susiję su įvairiomis kultūromis. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, Turkijos, e, susijęs su Turkijos dalyvavimu Europos įvykiuose arba, pavyzdžiui, e, Europos miestų kelias, jeigu pažiūrėsime į miestus, E, tai būtų geriausia personifikacija to, ką apskritai reiškia Europą. E, toliau kitas e, pavyzdys būtų kelias, per kurį būtų galima e, paaiškinti istoriją. Tokie būtų mano apmąstymai. Dėkoju toliau kolega Sutkova. Dėkoju už pristatymą. E, Tikrai buvo įdomu klausyti. Aš e, daug laiko pareiš, praleidau e, Europos tarybos parlamentinėje asamblėjoje ir e, ten daug dėmesio yra skiriama E, žmogaus teisų ir e, teisėms ir pilietinėms teisėms. E, tai yra pagrindinis Europos tarybos uždavinys. Tačiau, kaip jūs šiandien įrodėte, kultūra taip pat yra labai svarbus Europos tarybos darbo aspektas. Ir šioje srityje, kultūros ir švietimo srityje, Europos taryba bendradarbiauja su Europos komisija. Tikiuosi, kad šis bendradarbiavimas išliks ir ateityje. Manau, kad tai yra labai svarbu ir Europos tarybai, ir E, Europos komisijai ir Europos parlamentui ir Europos Sąjungos tarybai pasikeisti e, įvairių e, ekspertizių duomenimis. Ir man buvo labai įdomu, būtų labai įdomu išgirsti jūsų patirtį su Čekijos Respublika. Ar jūs, jums atrodo, kad ji pakankamai aktyvi, ar yra, pavyzdžiui, kažkoks projektas, kuriame jinai gerai dalyvautų Čekijos Respublika? Kiti kolegos, prašau. Prašau, ponia Barhalė. Aš norėčiau grįžti prie finansavimo klausimo. E, kokia yra ilgalaikė, ilgalaikės tokių projektų finansavimo, ilgalaikio finansavimo koncepcija, nes šie projektai yra skirti įvairioms temoms, jie yra labai skirtingi, ar e, yra e, kažkokia, kažkoks pasirengiamasis etapas. E, man būtų įdomu, kaip vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje yra finansuojami e, tokie projektai ir kaip yra skatinamas jų vystimas. Ar yra kitų norinčių pasisakyti? Ne. Tai tuomet dar aš pati pasakysiu porą minčių. Aš e, pati turiu daug patirties su kultūros keliais ir norėčiau paliesti dar vieną klausimą kaip jau minėjau, tai yra e, toksai judėjimas, kuris ateina iš e, tarsi nuo mūsų pagrindų ir, pavyzdžiui, šitas Frankų kelias, kuris eina per keturis e, šalis. Ir čia, pavyzdžiui, mes matome, kad daug bendruomenių e, e, labai aktyviai ėmė bendradarbiauti ir būtent per tą frankų kelią e, palei jį esančios bendruomenės ėmė labai aktyviai bendradarbiauti. Todėl yra labai svarbu e, paliesti ir tą regioną, kuriame yra tas kelias, kad tas regionas prašytų daugiau lėšų iš atitinkamų fondų. Pavyzdžiui, yra net Europos e, Frankų kelio festivalis ir jame dalyvauja menininkai, šiolaikinės muzikos teatro atstovai arba, pavyzdžiui, muzikologai, kurie tyrinėja senovinę muziką. Ir tas festivalis tęsiasi keturias savaitės, jisai vyksta įvairiose miestuose, e, kurie yra e, ant to frankų kelio, tame frankų kelyje. E, todėl, aišku, reiktų paminėti, kad nėra lengva valdyti tokius procesus, administravimas nėra e, lengvas, tačiau manau, kad e, į šią sritį galima būtų puikiai įtraukti, įtraukti pavyzdžiui, aukštasias mokyklas, jeigu, pavyzdžiui, mes kalbame apie istoriją, apie ne tik kažkokių kultūrinių miestų istorijas, bet ir kultūrinių e, santykių. E, kultūrinių susitikimų is, istoriją. Manau, kad reikia to, į tuos kultūros kelius įtraukti kiek įmanoma daugiau įvairių institucijų. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad esmė yra, kad kiekviena, kiekviename kelyje būtų vykdytos, vykdomos Europo, europinės veiklos, kad tai nebūtų tik tai kažkokios tai nacionalinės tam tikros valstybės veiklos. Kiekvienas kelias turi europinę dimenciją. E, kiekvienas kelias turi pristatyti savo e, veiklos programą ir ta veiklos programa turi būti europietiška. E, jie turi pasikviesti narius iš kitų valstybių narių. Tai todėl yra e, keičiamasi patirtimi ir tų programų, tų kultūrinių kelių negalima pavadinti nacionalinėmis programomis. Ir, ir dažnai e, tiesiog bendra tema vienyje. E, pavyzdžiui, yra keramikos kultūros kelias ir čia jame dalyvauja įvairių šalių atstovai ir jie pasidalina savo patirtimi. E, norėčiau pasidžiaugti, kad jūs uždavėte tiek daug įdomių klausimų ir e, pirmasis iš jų, e, pirmasis kalbėjęs kolega pateikė labai daug įdomių pavyzdžių. Kalbant apie gerasias praktikas įvairiose konferencijose, mes darome viską, kas įmanoma ir per pastaruosius metus įvyko e, kai kurie e, renginiai, kurių metu mes bandome apmokyti e, kultūros kelių vadybininkus. Mes pakviečiame juos į Strasbūrą arba Luksemburgą arba pakviečiame dalyvauti kokiame nors kultūros kelyje. Ir, ir atvyksta visų kultūros kelių atstovai, kai kada būna net daugiau negu vienas atstovas ir dažniausiai dalyvauja dalyvauja apie 50 dalyvių, kartais ir daugiau, ir mes e, mokome, e, apmokome tuos vadybininkus kultūros kelių, bet e, tai tie mokymai yra dažniausiai susiję su pasikeitimu patirtimi. E, kaip žinote, kultūros kelių programa prasidėjo 1987 metais, ir, o dabar pastaruoju metu atsirado labai nau, daug naujų kelių ir tie nauji keliai yra, jie labai yra jauni, jie neturi patirties ir tokiu būdu mes sukvečiame įvairių e, kelių atstovus, e, sukvečiame e, universiteto atstovus, nes yra. E, visa, visa eilė e, universitetų, kurie siūlo magistro, kultūrinio paveldo magistro studijų programas. Ir mes tada tokiuose renginiuose kalbame apie tai, kaip e, turėtų vykti kul, tokio kultūros kelio vadyba. E, ir, aišku, visi tie atstovai keičiasi nuomonėmis savo pati, bei savo patirtimi. Kai kada tie mokymai vyksta taip, kad, pavyzdžiui, e, yra paskiriama kažkokia tema, pavyzdžiui, praeitais metais tema buvo komunikacija, tinklas. E, šiais metais nagrinėsime temą kelio matomumo, e, kelio marketingo temą. temą. E, taip pat jūs iškėlėte e, klausimą, kodėl Ispanijoje yra tiek daug kelių, kodėl Lenkijoje jų tiek nėra. E, pagrindinė idėja e, yra tai, kad demokratinis žavesys to kelio turi būti e, žavesys visų pirma pačioms toms šalims, jų vietos bendruomenėms ir noras toms bendruomenėms e, kažką daryti. Tar, Europos taryba nesiūlo narystės kelyje. Mes negalime sakyti, kad pavyzdžiui prie šio kelio turi prisijungti Lenkija. Jeigu pati ta valstybė savo vietos lygmenčio, taip pat, aišku, ministrai vaidina svarbu vaidmenį, nori prisijungti prie kažkokio tai kelio, e, jeigu yra kažkokia aktyvi bendruomenė e, kuri veikia ten architektūros, istorijos ar kažkokia kitoje srityje, ji gali prisijungti prie asociacijos. E, Europos taryba duoda sertifikatą keliui pagal atitinkamus e, e, kriterijus, bet leidžia tam keliui e, gyventi savo gyvenimą. Gali būti labai ilgas kultūros kelias, į kurį būtų įtraukta, pavyzdžiui, 20 šalių, o yra labai trumpų tų kultūros kelių, labai mažų kultūros kelių. Ir Ir yra tiesiog net pagal temą, kai kurie keliai negali apimti daugiau nei, nei penkias, pavyzdžiui, valstybės. E, nes, pavyzdžiui, toks pavyzdys būtų Napoleono, tarkim, ten palikimas kažkoks. Tai tiesiog yra šalių Europoje, kuriuose Napoleonas nesilankė, tai ir ne, negalima būtų įtraukti jų. Bet e, mes skatiname, kad pačios valstybės e, parodytų savo susidomėjimą. Ir svarbiausias ligmuo čia yra vietos ligmuo. Mes nebandome iš viršaus nuleisti e, tų programų. Tos prog tų programų, kultūrinių programų iniciatoriai turėtų būti būtent bendruomenė ten vietoje. Ir kai aš pradėjau vadovauti šiai programai, vienas iš mano tikslų tapo išplėsti tas programas ir ypač išplėsti jas į rytų Europą. Nes dauguma tų programų atsirado 8-9 e, dešimtmetyje. E, ir dėl to būtent tos programos ir yra tokios e, vakarietiškos, nes tuo, tuo metu dar rytų Europa, Europos nebuvo. Nebuvo jinai traukta į tuos projektus ir mes bandome būtent paskatinti tas šalis, kurių nėra, kurios nedalyvauja tose e, kultūros keliuose, e, išreikšti jų susidomėjimą. Ir pavyzdžiui, mes va, kitą savaitę lankysimės Maskvoje ir prasidės darybos su Rusijos federacija. Taigi mes norime paskatinti naujas šalis prisijungti prie senų kelių ir taip pat norime paskatinti inicijuoti naujus kultūros kelius, nes iki šiol e, strategija buvo tokia. Mes laukiame tiesiog paraiškų. E, paraiškų e, kad tie kultūros kelių kandidatai parodytų savo e, e, susidomėjimą. Mano e, požiūris yra daugiau toksai, kad mes turėtume siekti aktyvaus e, dalyvavimo. E, o mes galime padėti, e, mes turime ekspertizę, ekspertus. E, E, mes e, pavyzdžiui turime daug pavyzdžių tokių dvasinių kelių ir yra, būtų įdomu sulaukti daugiau kandidatų. Mes galime, pavyzdžiui, įtraukti ir papildomus kandidatus. Pavyzdžiui, Adrijos jūros regione, Balkanuose mes turime tokią idėją inicijuoti kultūros kelią, kuris pristatytų e, vietoje gyvenančių bendruomenių amatus, amatų tradiciją. Taip pat Baltijos jūros regione yra asociacija, kuri e, prižiūri visas pilis esančias e, tame regione. E, taigi yra daug įvairių aspektų, bet, bet siekiant įsteigti tą kultūros kelią reikia nuveikti labai daug darbo. Ir, pavyzdžiui, kaip būtų galima pridėti miestą prie tam tikro kelio. Jeigu, pavyzdžiui, tam tikra bendruomenė norėtų dalyvauti tame kultūros kelyje, tai e, nėra jokių kliučių tapti to kelio dalimi. Ir to kelio žavesys yra būtent, čia kaip tik ir buvo užduotas klausimas dėl finansavimo, kad e, e čia yra didelis dalis, didelė dalis savo, savo finansavimo yra e, tokių jau tų kultūros kelių, kurie e, yra, e, egzistuoja 20-30 metų. Ir aišku, mes juos remiame, bet tie e, keliai patys save finansuoja, e, tos organizacijos finansuoja pačios save. Ir ta programa veikia todėl, kad Ne, pavyzdžiui, yra įvairūs keliai, kurie e, buvo įsteigti 93, 94, 95 metais. Taigi e, galima pasakyti, kad tai yra labai e, pastovus e, projektai, tvarus projektai, bet jie visi, e, jie finansuoja patys save. Aišku, jie gauna paramą iš įvairių Europos fondų, bet jie nėra priklausomi e, vien tik nuo paramos. E, ir Ir e, e, man atrodo, tai būtent ir yra skirtumas, nes kai yra e, projektas, kuris atsiranda vien tik dėl kažkokio europinio finansavimo, tai paskui jis ir nutrūksta, kai tas finansavimas nutrūksta. O čia būtent mes kalbame apie tvarius ilgalaikius projektus. Ir mūsų interneto puslapyje yra visas sąrašas kandidatų, paraiškų. Ir iš tiesų e, ta, to projekto įgyvenimas užtrunka kelis metus. E, vidutinis, vidutinė trukmė, kol gyvendinamas toks projekt, projektas yra 3-5 metai. Nes iš tiesų e, idėja galbūt sugalvoti yra lengva, bet e, įsteigti tą kelią, e, turėti atitinkamą jo narių teisinį statusą, visa tai yra sudėtingi projektai bet e, kita vertus, kadangi šie projektai yra e, tvarūs ir e, tas, ta, tas ilgalaikis jų rengimo procesas e, taip pat susijęs su tvarumu, tai yra jeigu turi e, kažkokį teisinį statusą, tai, tai ir lemia, kad su tokiu teisiniu statusu projektas gali būti e, il, il, ilgesnis, ilgalaikis. E, toliau, kaip mes pasiekėme e, žmonės, e, mums yra kaip jau minėjau, svarbu e, patys, e, pačios tuose kelio, keliuose ar, dalyvaučios ar jiems priklausančios valstybės, jų vietos bendruomenės. Ir e, šitos programos SP, esmė yra, kad, kai mes, kad kartais mes ieškome e, naujų narių, mes, mes matome, kad pavyzdžiui, e, pavyzdžiui, e, matome, kad įvyko tam tikri e, pasikeitimai žemėlapėje, pavyzdžiui, e, prisijungia Lenkija, Lenkija turi tam tikras ten savivaldybės, tam tikrus regionus, tai mes leidžiame jiems dalyvauti tame kelyje. Pone Margal, jūs uždavėte klausimą su, dėl šio laikinių uh, temų ir kaip svarbu susijęti istoriją ir dabar aktualias temas. Man atrodo, kad yra labai svarbu kalbėti apie tuos iššūkius, su kuriais susiduria dabartinė Europa ir mes bandysime atrasti tokių maršrutų, kurie apie tai kalbėtų, tokių kelių. Ir, e, bet e, tai e, ne tik E, tie kultūros keliai yra ne tik e, kultūrinis, bet ir politinis projektas, nes jie gali parodyti, kokie yra e, šių dienų iššūkiai. Ir mes bandome prisidėti, sprendžiant prie tų e, iššūkių sprendimo. Ir man atrodo, kad e, yra labai svarbu e, nustatyti, kokia yra mūsų bendra tapatybė, kas mus vienyje labiau negu skiria. Todėl yra labai svarbu rasti temas, kurios ap, apjungtų, suvienytų visus europiečius, nes kalbant apie kultūrą, paveldą, menus, yra žymiai daugiau dalykų, kurie mus sieja, negu mus skiria. Ir mes bandome būtent tai ir akcentuoti. Pone Soidrova, jūs uždavėte klausimą dėl Čekijos Respublikos ir dėl bendradarbiavimo su komisija ir ES taryba. Iš tiesų, e, mums tas bendradarbiavimas yra labai svarbus. E, mes norėtume, kad ES taptų mūsų sutarties šalimi. E, aš žinau, kad yra tam tikri teisiniai klausimai, kuriuos reikia išspręsti, bet manau, kad mūsų struktūros mūsų valdybos dalimi galėtų tapti ir Europos Sąjunga. Bet dabar mes tiesiog glaudžiai bendradarbiavame su Europos komisija, su Europos parlamentu, dėka jūsų, dėka jūsų tos biudžeto eilutės, kuri buvo paskirta kultūros keliams ir mes norime, kad tęstusi tas bendradarbiavimas, man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Man atrodo, Čekijos Respublika šioje srityje galėtų nuveikti daugiau, galėtų e, atrasti daugiau e, tų kultūros kelių. E, mūsų idėja būtų e, įtraukti labiau e, Čekijos Respubliką, mes norėtume daugiau bendradarbiauti su Čekija, e, nes jūs kaip kultū, kultūros centras, jūs galite pasiūlyti labai daug ir, ir dėl to labai gaila, kad e, Čekija kol kas nėra aktyvi, e, mes bandome e, ją pa, pasiekti. Ir mes bandysime bendrauti taip pat su kultūros ministru, nes mes norime e, to būtent kultūros ministro įsipareigojimo, o paskui mes susitarimo su juo, o paskui mes galime e, dirbti su jau vietos lygmeniu. Toliau klausimas dėl finansavimo, dėl ilgalaikės finansavimo perspektyvos, e, koks tvarus yra tas finansavimas. Man atrodo, e, apie, kalbant apie tą E, finansavimą, savifinansavimą, būtent tai ir yra to ilgalaikiškumo ir tvarumo priežastis. Ir be to tas e, e kitas dalykas, kuris prisideda prie projektų tvarumo, yra būtent e, vietos bendruomenės, kurios dalyvauja, jos renka atitink, yra renkamas atitinkamas narystės mokestis. Ir dažnai tas savifinansavimas, aišku, taip pat turi ribas bet manau, kad reikia žvelgti iš platesnės perspektyvos. Vienas dalykas yra ekonominis kelio aspektas. Kitas dalykas yra ta pridėtinė vertė, kurią tas kelias sukuria tam regionui. Nes e, iš tiesų e, tie skaičiai, ką paskui gauni, jie yra žymiai didesni. E, ir tų kelių poveikis, pavyzdžiui, turizmui, šalies turizmui yra didžiulis. Ir todėl yra labai svarbu, kai yra toksai tinklas, kai kada e, tie turistai e, e, per vienus metus, pavyzdžiui, aplanko vieną e, to kultūros kelio dalį, kuris yra vienoje šalyje, o kitais metais nuvyksta į kitą šalį ir apla, aplanko kitą to kelio dalį. Ir e, Ir kadangi e, tie turistai supranta, kad tai yra tinklas ir jie su, yra susidomėję, tai jie tada vyksta kitais metais į kitą šalį ir aplanko kitą to kelio dalį. Mes e, e, manome, kad turistai ba, nori pakartoti tą patirtį, ką jie e, yra patyrę viename kelyje ir todėl mes bandome juos sudominti kitais keliais. E, Taip pat svarbus aspektas yra tų projektų tvarumas, taip pat kitas dalykas yra e, metų laikai ir šios programos žavesys yra e, tai, kad e, čia tuos kelius gali aplankyti ne tik tai e, vasarą, bet, e, bet e, visais metų laikais, nes e, e, ypač tie ilgieji keliai, kurie apima daug šalių, e, tai ir tas jų to kelio lankymo periodas yra žymiai ilgesnis. Taip pat buvo paminėtas E, pamėta tai, kad jaunimą reiktų sudominti tam tikrais e, projektais, e, bet taip pat yra ir seniorai, kuriuos taip pat galima sudominti. Aš, pavyzdžiui, pristačiau tokį pranešimą Luksemburgė ir galima, pavyzdžiui, mūsų klausia, ar jūs rengiate turus, tokias keliones, po tos kelius mes, aš atsakiau, kad mes to nedarome, bet jeigu jūs, jeigu jūs domina, galiu duoti kontaktus tų kolegų, kurie tą daro. Ir manau, kad e, tai byloja būtent apie susidomėjimą ir šių, e, šie projektai turi didžiulį potencialą, didžiulę ateitį. Ir manau, kad vien, jeigu mes kalbame apie mūsų kontinento ekonominę ateitį, mes turime parodyti tą kultūrą, kurią mes turime. Mes turime parodyti, kad Europa yra labai graži ir mes turime investuoti į tą grožį. Ir manau, kad tai yra būtent europiečių poten, tame slypi europiečių potencialas e, ir tai, ką mes, pavyzdžiui, darome per tuos kultūros kelius, mes pateikėme tokius, tokias, ne, tokius netradicinius maršrutus. Ir e, dažnai yra žinomi didieji miestai, bet mes žinome, kad pavyzdžiui e, yra e, ir kitų gražių e, objektų, pavyzdžiui, yra. E, Pavyzdžiui, e, mes žinome Luaros slėnio e, pilis ir mes būtent per tuos E, per tuos kultūros kelius norime pristatyti tą Europos e, žemynų grožį, parodyti tą grožį ir, ir, taip, ir tuo pačiu pristatyti e, mūsų kultūrą. Dėl to mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su vietos bendruomenėmis, nes būtent vietos bendruomenės supranta, kad tokie projektai labai prisideda prie e, ūkio vystimosi. E, Pavyzdžiui, Stevensono kelias apima kelias šalis, įskaitant Prancūziją. Ir e, dėl to, kad e, tas e, Stevensonas, jisai buvo apsilankęs tose šalise. Ir pavyzdžiui, kalbant apie to, apie tą kelią, tai mes matome, kad jame esantis miestai tikrai gauna daug naudos. Taigi, lab, svarbiausia yra pristatyti kultūrą. Ačiū Jums. Ačiū Jums už tokį entuzijazmą. Esame įsitikinę, kad ši puiki programa bus tęsiama. Na, o dabar Norėčiau kreiptis į kolegą, kuris dirba kultūros kelių grupėje. Ir Santiago ir Frančičinai yra du žinomi keliai. Bet mes norėtume, kad mūsų diskusijose būtų apriepta kuo daugiau klausimų. Na, o dabar galėtume jau padaryti išvadas. Ačiū Jums parlamente norėtume bendradarbiauti su Europos taryba, su jūsų kultūros kelių institutu. Norėtume teikti jums visokiojo paparamą, kad jūsų programos būtų labiau matomos. Iš tikrųjų, tai yra nauja istorija apie Europą, naujas pasakojimas. Ir tai apriepia ir didžiulį, didžiulius kultūros turtus Europoje. Mes kalbėjome apie įsitraukimą žemiausių lygmenių, bet galėtume dirbti ir lokaliai, turėtume bendradarbiauti su kitomis vietovėmis įgyvendindami Europos projektą. Yra ir su biudžetu susijusių aspektų, tai susiję su vietinė teritorinė sanglauda, bet kitas klausimas būtų toks, kaip būtų galima skatinti tokius ilgus kelius, gal reikėtų kokio nors techninio tokių kelių projekto iš ES gaudamos lėšas, gaudami lėšas regionai turėtų dalintis įvairiomis strategijomis, keisti strategijomis vieni su kitais. Svarbu kurti ryšius. Ir dirbti vietos lygmenio. Reikėtų įtraukti ir kultūros paslaugas teikiančias įmonės Mes girdėjome apie kelių sertifikavimą, taigi svarbu pabrėžti kultūrinį aspektą. Reikėtų, kad tie keliai išliktų gyvybingi. 2017 metų biudžetą formuodami turėtume tai pabrėžti komisijai. Norėtume primiktinai pareikalauti, kad ir su nedideliu keliam skiriamu biudžetu, kuris yra tik tai tūkstantis eurų. Nes tai yra tikrai gaila, kad taip yra. Keliai yra kultūrinis diplomatijos priemonė. Šiuo metu kalbame apie 55, taigi tai irgi turėtų, reikėtų turėti galvoje. Na, o dabar siūlau baigti šią posėdžio dalį. Ačiū Jums už pristatymą. Bendraukime, palaikykime ryšius. Tikiuosi, kad iš jūsų gausime daugiau informacijos, kaip nuolatiniam kūrybinės Europos e, klausimų pranešėjui, tai labai svarbu. Posėdį tęsime lygiai 15 valandą ir tuomet bus klausimai. Viešasis klausimasis tema imigrantų ir jų vaikų integravimas per švietimą ir kultūrą. Ačiū, iki pasimatymo.